Proszę Państwa, myślę, że powinniśmy zacząć. Jest 15 po, a więc już nawet e, kwadrans akademicki. Kągi, pradėsime darbą. Jau 15 minučių po, ketvirtis akademinės valandos praėjo. Netgi ponas De Castro tikriausiai man pritars, kad laikas pradėti. Palauksime, kol ponas Kastro pasirenks. Ir kadangi jau prasidėjo posėdis, praėjo ketvirtis valandos ir galime pasveikinti visus posėdyje. Norėčiau taip pat pasveikinti pranešėją, poną Dortman, ir padėkoti už pirmą pranešimo versiją, kuri buvo pristatyta taip greitai. Tai labai geras pavyzdys, kaip omnibus reglamento kontekste. Jis parodo, kokiu ritmu galima dirbti. Dar kartą dėkoju, dar kartą dėkoju už tai, kad spartinta buvo procedūra. Pornas Dorfman mūsų komiteto narių paprašė sekretoriatui atsiųsti savo atsakymus į skirtingus klausimus, kurie buvo suformuoluoti, prašant išskirti svarbiausias problemas ES lygmenių, valstybių narių lygmenių, žemdirbių manimų, kaip turėtų atrodyti strategija kiekvienos valstybės lygių, kaip turėtų būti taikoma politika, kokios galėtų būti naujosios gairės, kokios galėtų būti gairės dėl santykių tarp ES valstybių narių ir žemdirbių. Uh, kokiu rezultatu galima tikėtis visiems piliečiams. Tai klausimas susijęs su maisto sauga. Ir taip pat buvo klausima, kaip labiau orientuotis į pirmojo ramščio paramos priemonės. Ir žinoma, buvo atsižvelgta į diskusijas dėl žalinimo ir auditorumo ataskaitą. Siekiama pažiūrėti, kaip sustiprinti antrąjį ramstį, pagerinti gyvenimo kaimo vietovėse kokybę, tam, kad e, jaunimas norėtų likti kaimuose. Ir ne tik tie, kurie užsima žemės ūkių, bet ir kiti. Dar vienas dalykas siekiama užtikrinti sektoriaus atsparumą. norima, kad sektorius apimtų aplinkos apsaugą, kovą su klimato kaita ir kad už tai žemės ūkio darbuotojams būtų atlyginima atitinkamai, kadangi jie suker, sukuria viešasias gerybės. Taipogi ieškoma būdų sustiprinti žemdirbių poziciją maisto grandinėje, išlaikyti mažas ir vidutinius ūkius ir išlaikyti stabilias pozicijas rinkoje. Taigi, maisto grandinėje turi būti bendradarbiaujama. Žemdirbiai turi bendradarbiauti su perdirbėjais ir prekybininkais. Ponas Dantan jau nagrinėjo šį klausimą anksčiau. Taigi, visi šie klausimai buvo užduoti delegatams. Mūsų posėdėje taip pat dalyvauja Agri generalinio direktorato atstovai, ponas Mijer. Jie taip pat atidžiai sekė visas diskusijas vykusias dėl omnibus. Taigi pirmiausia suteiksiu žodį pranešėjui, ponui Dortman o vėliau direktoriui. Prašau. Ja, ich werde auch nicht weiter äh, Zeit äh, rauben. Aš labai ilgai nekalbėsiu. Pradžioje tiesiog daug, ką, ką norėjau pasakyti, jau buvo pasakyta. Praeitą savaitę aš bandžiau parengti pranešimo projektą iki galo, kad e, nevėluočiau pagal numatytą grafiką, pagal kurį numatyta, kad čia komitete mes balsuosime dėl pranešimo kovo 17 dieną ir taip pat sekretariato ir darbuotojų pagalba mums pavyko parengti šį pranešimą. Aš jį išsintinėjau anglų kalbą vakar visiems kolegoms. Taigi, kolegos dabar turi galimybių pamastyti apie galimus pakeitimus ir pradėti renkti tuos pakeitimus. Po pranešimo pristatymo mūsų laukia gan įtemptas pakeitimų pateikimo terminas. Kalbant apie patį pranešimą, aš labai detaliai nepristatinėsiu turinio, netoks šiandienos susitikimo tikslas. Kovo 12 dieną bus oficialiai pristatytas pranešimas čia komitete ir tuomet po to seks diskusijos. Šyrit pagrindinė mintis yra užduoti klausimus komisijai tai yra kaip ir klausimų atsakymų sesija. Ir tam, kad ji būtų veiksminga, mes uždavėme klausimus iš anksto, juos pateikėme komisijai, bandėme juos e, sugrupuoti pagal mano pranešimo struktūrą, kur pirmiausia kalbama apie naują modelį, naują, naujus santykius tarp ES ir valstybių. Antrojoje dalyje kalbama apie klasikinius pirmąjį ir antrąjį žemės ūkio politikos ramščius ir po to mm, kalbame apie bendrą rinkos organizavimą ir ūkininkų pozicijos stiprinimą. Taigi aš daugiau nieko nekalbėsiu apie patį pranešimo turinį. Tiesiog norėčiau paprašyti, kad komisija tartų įžanginį žodį ir tada kolegos e, tikiuosi užduos klausimus. Ačiū. E, Aš norėčiau pakviesti e, komisijos direktorato atstovų atsakyti į visus mūsų išsakytus, iš, surašytus klausimus raštu. Aš manau, kad mes galėtumėm uh, paprašyti sureaguoti tuos klausimus, kuriuos mes patikėm raštu direktoriaus Migelė. E, jeigu kas e, dar norės, galės pasisakyti. Mes turim valandą laiko diskusijai. Uh, <clears throat> thank you, Chairman. Uh, thank you also, uh, Mr. Dorfman. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponui Dorfmanui už kol kas, mano manimu, puikų bendradarbiavimą esant tokiai situacijai, kurią puikiai apibūdina tikrai labai temti laiko terminai. Taigi iš tiesų reikalinga susitelti ties esminiais klausimais ir dirbti kartu. Aš taip pat norėčiau padėkoti komitetui už pateiktus iš anksto klausimus, nes jie padėjo mums geriau pasirengti šiam, šioms diskusijoms. Aš norėčiau uh, trumpai pristatyti komunikatą ir parodyti kelias skaidrės, kurias mes parengėme. Nekartosiu to, kas jau buvo pasakyta, tiesiog norėčiau viską nušviesti platesnėme kontekste ir tokiu būdu galėsiu jau atsakyti į kai kuriuos klausimus, kurie buvo iškelti komiteto narių raštu, tikiuosi, kad atsakysiu į daugelį tų klausimų ir po to galėsite man užduoti kaip ir papildomus klausimus. Bet e, jeigu jūsų manimų kai kurios klausimus nebuvo atsakyta tinkamai, galite juos vėlgi iškelti. Aš nekalbėsiu apie daugiametę finansinę programą, nes kiek suprantu, vakar gan plačiai situaciją pristatė komisijos narys Jotingeris, kuris yra tinkamiausias žmogus tą padaryti. Komunikatas pagal savo pobūdį yra koncepcinio pobūdžio dokumentas, kur yra išdėstoma išdėstamos politikos pagrindas, rengiantis e, tolimesniems pasiūlymams. Tačiau parengti komisijos pasiūlymus pirmiausia reiškia, kad reikia politinius principus, kurie numatyti komunikate, paversti labai aiškiomis konkrečiomis teisinėmis nuostatomis. Ta turi būti agri generalinis direktoratas, tą turi padaryti agri generalinis direktoratas ir kiti padaliniai, tai yra galiausiai visos kolegijos sprendimas. Taigi nesitikėkite, kad šiandien pateiksiu labai daug detalių, nes e, kai kuriais klausimais mes dar dirbame ir, aišku, viską reikia daryti pagal mūsų vidinius procesus, bet aš pabandysiu kiek galima aiškiau ir detaliau pristatyti padėtį, bet aš nekalbu apie tą pasiūlymą kuris jau yra parengtas, aš, par, kuri, pasiūlymus, kurie parengti, aš tiesiog kalbėsiu apie tą komunikatą, kuris yra koncepcinio pobūdžio dokumentas. norėčiau pirmiausia pasakyti, kad pagrindinis komunikato elementas yra naujo bžūp įgyvenimo modelio pristatymas, kodėl reikalingas naujas įgyvendinimo modelis. Rezultatai rodo, kad daug, daugelį, daugybę metų daugiausia dėmesio skiriame atitikčiai ir tai trukdo pasiekti gerus rezultatus. Ir dėl to taip pat iškyla labai daug sudėtingų taisyklių, kurios nustatomos ES lygmenių. Vieno kurpalio principas mums netinka ES, kur yra 28 valstybės narės, yra įvairio, labai daug įvairovės žemės ūkio struktūrose. Uh, ES teisinis pagrindas yra kompleksinis, sudėtingas, kur bandoma atsižvelgti į valstybių narių skirtingas realybės ir taip pat siekiama pasiekti mažą klaidų lygį. Tam reikalinga galybė taisyklių, paaiškinimų, interpretacijų, gairių, kurios vis dažniau yra kritikuojamos. Ir dėl to išauga administracinė našta visiems, kurie dalyvauja šioje struktūroje. Čia vienas variantas yra įmanomas galiausiai keisti tuos bazinius parametrus. Tai reiškia, kad politika turėtų būti ne teisės nuostomis ir reglamentais saistoma, o būtų orientuojama daugiausia, orientuojamasi daugiausiai į rezultatus. Kad kiekvienas euras iki galo būtų tinkamai panaudojamas ir kad būtų pasiekti politikos tikslai. Kalbant apie naują gyvenimo modelį, tai reiškia, kad ES lygmenių bendro žemės ūkio politikos tikslai būtų nustatomi ES lygmenių, ES teisės aktais, kuriuos priima institucijos, teisės aktų uh, aktus tvirtinančios institucijos pasiūlys valstybėms narėms plačias intervencijos priemonės, kurios galės jas panaudoti gyvendindamos politiką, laikantis bazinių reikalavimų, kurie taip pat yra nustatomi ES lygmenių. Taip pat norėčiau pridurti, skaidrėje tas nėra paminėta, kad yra biudžeto asignavimai, kurie turi būti tiksliniai, sprendžiant tam tikrus klausimus, kad valstybės narės žinotų, kiek pinigų gali būti naudojama konkrečiai intervenciniai priemoniai. Valstybių narių lygmenio užduotis būtų pritaikyti žūp intervencijas, intervencinės priemonės prie specifinių šalies poreikių. Tai reikštų, kad ES lygmens struktūra būtų priderinama prie nacionalinių regionių poreikių ir galiausiai tinkamus atitikties ir tinkamumo reikalavimus nustatyti naudos gavėjams. Ir tai reikštų, kad būtų išskaidoma kaip ir atsakomybė, nes ES būtų atsakinga už tai, kad būtų nubrėžiamas platus kontekstas, nustatomi tikslai, bazinės priemonės, tačiau ES nesigilintų į naudos gavėjų lygmenį. Ateityje tai būtų valstybių narių užduotis ir valstybės narės tuomet galėtų paprasčiau, tikslingiau siekti rezultatų. Jos gali tą padaryti kur kas geriau nei tas daroma ES lygmenių. Aišku, viskas vyktų pagal, pagal žūp strateginį planą, kur valstybės narės analizuotų savo poreikius, apibrieštų tikslus, apibrieštų siekius ir kaip turėtų būti gyveninama politika vietoje. Čia matote naujo įgyvenimo modelio ramščius. Pradedame nuo ES tikslų. Toliau būtų ES intervencinių priemonių tipai, ES valdysenos struktūros, apie jas pakalbėsiu šiek tiek vėliau. Po to visa tai virsta žūp planu nacionaliniu lygmeniu ir vėlesnis etapas yra vertinama viskas per veiklos rezultatų sistemą, išsiaiškinant, ar buvo pasiekti tikslai. Labai svarbi diskusijų dalis, kalbant apie šį naują gyvenimo modelį, yra, ką reiškia C raidė CEP bendroje žemės ūkio politikoje, toje common bendra. Mes visi norime, kad ji liktų bendra. Ir priešingai nei buvo kartais kalbama apie tą gyvenimo modelį, aišku, bus rūpinamasi, kad ta sistema būtų bendra. Ir tam pagrindiniai elementai būtų štai kokie. ES rodiklių ir tikslų nustatymas teisės aktų, aktus tvirtinančių institucijų, ES intervenciniai tipai su baziniais reikalavimais, kurios nustato teisės aktų rengėjai, taip pat ES valdysinės struktūros, tai irgi daro ES institucijos, žūp e, plano planas, kurį tvirtina komisija, tai bus labai svarbus filtras, e, žiūrint, kas vyksta valstybėse narėse, kad viskas vyktų toje sistemoje, kuri nustatoma ES lygmenių ir galiausiai visi vertinimai to, kas vyksta vietoje ir vertinamas ar pasiekti tikslai, irgi vyktų komisijoje. Tai reiškia, kad ši sistema nes nereiškia, kad bus kažkokie tai migloti tikslai nu, nurodo, nu, nurodomi valstybėms narėms ir jos darys, ką nori. Ne, čia yra daug elementų, parametrų, kad būtų viskas e, prižiūrima, kas vyksta e, valstybių narių lygmenių, kad ta, tas bendrumas bendroje žemės ūkio politikoje būtų išsaugotas. Komunikate komisija pasiūlė keletą bendrų ES bžūp tikslų. Ir čia jos matote skaidrėje. Pirmiausia yra skatinti pažangę ir atspar, pažangų ir atsparų žemės ūkio sektorių, skatinti aplinkosaugą ir klimato kaitos veiksmus, prisidėti prie klimato tiklų, tikslų ir aplinkosauginių tikslų ir sustiprinti socialinę ekonominę kaimo vietovių sąrangą. Tai yra tikslai, kurie yra toliau plėtojami, atsižvelgiant į, į tai, kas buvo patvirtinta ir 2013 metais per paskutinę reformą, bet toliau buvo plėtojama tam, kad aplinkosauginis ir klimato kitos aspektas būtų sustiprintas. Ir ketvirtas bendras tikslas yra skatinti žiniomis pagrįstą žemės ūkį, siekti daugiau subsidiarumo, veiklos rezultatų, skatinti sinergijas su kitomis politikos rytimis. Tai yra dar vienas svarbus šiame kontekste aspektas. Dabar norėčiau pereiti, pereiti prie orientavimosi veiklos rezultatus. Ta užtikrinsime pagal ES lygmens tikslus, aš ką tik minėjau bendruosius tikslus, kurie išdėstyti komunikate, kurie pasiūlymuose bus papildomi specifiniais žūp tikslais, kur bendrėjai principai pavirstų tuomet konkretesniais tikslais. Toliau būtų išsamus bendrų rodiklių, išsami sistema ir tie rodikliai yra labai svarbus siekiant veiklos rezultatų reikalavimų ir atskaitomybės, kurios tikimės iš valstybių narių. Aišku, tie bendri rodikliai turėtų būti išskaidomi į nacionalinius rodiklius ir tikslus, kurie būtų nustatomi pagal žūp plano lygmenį. Tai yra vienintelis būdas patikrinti, ar nacionalinių lygmenių tikslai buvo pasiekti. Labai svarbus dalykas yra tai, kad veiklos rezultatai būtų kaupiami valstybių narių lygmenio, ne naudos gavėjų lygmenių. Nes naudos gavėjų lygmenių tą padaryti būtų labai sudėtinga, tai būtų didžiulė našta ir tai išprovokuotų daug neiškumo E, kiekvienam ūkininkui. Taigi valstybės narės turi rinkti informaciją apie tai, kas vyksta vietoje, apibendrinti tuos duomenis ir juos įtraukti į savo ataskaitą ES, tam, kad mes išsiaiškintumėme, ar nacionalinių regioninių lygmenių tikslai, užsibriežti siekiai yra pasiekti. Valstybių narių uždavinys bus sukurti tokią sistemą ūkininkui, kad ūkininkas tiksliai žinotų, ką jis turi padaryti, ką jis gali, ko negali daryti atsižvelgiant į įvairias intervencinės priemonės, kurios numatytos BŽUP plane. Aišku, būtų ir iš ankstinio sąlygų, kurios būtų nustatomos ES lygmenių, tam, kad viskas iš tikrųjų būtų sutvarkyta taip, kad um, valstybės narys galėtų gyvendinti tą į veiklos, į veiklos rezultatus orientuotą sistemą. Uh, Dar vienas svarbus valdymo struktūrų elementas yra, kuris yra labai reikšmingas siekiant tikslų nacionalinių lygmenių. Ir tos valdymo struktūros iš principo atspindi labai realiai tai, kas jau ir dabar yra dabartinėje bžūp ir kas puikiai veikia. Tai nėra jokių priežasčių atsisakyti to. Ir aš manau, kad valstybės narės irgi to nenorėtų padaryti, nes jos yra investavusios gan daug į šias struktūras. Ir čia kalba eina apie kompetitingą instituciją, kuri yra labai svarbi pagal antrąjį ramstį ir antrojo ramščio programavimą. Toliau kompetitinga institucija, kuri yra kaip akredituota mokėjimo agentūra. Ir toliau tos akredituotos mokėjimo agentūros, kurios egzistuoja visose valstybėse narėse ir netgi kai kuriuose regionuose ir mūsų vertinimu jos dirba gerai, nėra jokios priežasties jų atsisakyti. Jos yra labai svarbios įgyvendinimo ir finansų valdymo prasme. Toliau. Tos valdymo struktūros į jas įeitų ir valdymo bei kontrolės sistemos, ypatingai Ajakso IAX sistema, kuri buvo sukurta kartu su valstybėmis narėmis per pastarusius 25 metus ir kuri pagal taip pat ir auditorumų nuomonę veikia gerai. Taigi dar kartą nėra jokios priežasties atsisakyti šios sistemos, nes ji labai svarbi valdant e, paramą teikiamą už plotus ir pagal pirmąjį ir antrąjį ramstį. Aišku, IAX sistema, jeigu pažvelgtumėme į reglamentą, ji yra labai detali sistema ir galbūt tų detalių reiktų atsisakyti, jeigu jų, jos nėra reikalingos ES lygmenių, bet tą sprendimą priims valstybės narės. Toliau sertifikavimo institucijos, kurios tikrina metinės ataskait, apskaitas ir sąskaitas bei rezultatus, tai būtų taikoma šie vieno audito požiūris, kurį mes numatėme prieš keletą metų, kuris veikia vis plačiau ir mes nenorėtumėme atsisakyti tos sistemos, nes uh, Tai yra supaprastinimo elementas, kuris reiškia, kad patikrinimai atliekami tinkamų lygmenių ir neturi būti kartojami viso, visais kitais aukštesniais lygmenimis. Pavyzdžiui, komisija, kalbant apie, jeigu sertifikavimo institucijos dirba gerai, jau netliktų atitinkamo auditavimo nacionalinių lygmenių. Taigi tą sistemą irgi turime išsaugoti. Taip pat, kalbant ir apie veiklos rezultatų tikrinimą. Čia matome skaidę, kurioje labai aiškiai išdėstyta sistema, kokius vaidmenius, vaidmenis atlieka komisija, kokį vaidmenį atlieka valstybės narės. Čia tiesiog yra apibendrinama visa tai, ką aš jums aiškinau. E, pažvelkite į tą skaidrę. Pradedame nuo tikslų ir rodiklių apibrėžimo ES lygmenių, po to matome yra atsiskaitimo sistema ir politikos pasiekimų vertinimas, viskas vyksta ES lygmenių, daugiausia tą daro komisija ir po to e, parodyta, ką daro valstybės narys, nustato tikslus, e, tinkamumo kriterijus naudos gavėjams ir panašiai, tam, kad e, politika būtų taikoma tinkamai vietoje naudos gavėjų labui. Ir aš manau, kad tai yra tikrai gan gerai parengta skaidrė, kuri vizualiai leidžia suprasti, kokius vaidmenis atliks komisija ir valstybės narės. Taigi, aš manau, kad bendrai kalbant galima būtų pasakyti, kad jeigu sistema bus gerai gyvendinta, ji leis parengti bžūp struktūrinius planus, kurie turėtų būti paprastesni, trumpesni ir mažiau prist... primetamojo pobūdžio nei dabartiniai kaimo plėtros planai. Ir tai yra labai svarbu, turint omenyje diskusijas, kurios vyksta čia komitete ir su valstybėmis narėmis, kadangi dažnai esame kritikuojami dėl kaimo plėtros planų, kurie sudaro 600-800 puslapių ir taip yra dėl to, kad pati politika ES lygmenių ir baziniai aktai jau ir taip yra labai detalūs, ten yra galybė elementų ir tada reikia viską labai detaliai atspindėti ir tuose planuose. O pagal naują sistemą pagrindinė idėja yra atsisakyti per daug biurokratinių sistemos elementų, palikti daugiau judesio laisvės valstybėms narėms ir planavimą, programavimą apriboti tik tai tuo, kas yra absoliučiai būtina toje sistemoje, kuri yra apibūdinama subsidiarumo principu. Dabar norėčiau trumpai pristatyti žūp žalinimo architektūrą. Ir Tai yra kol kas tikrai tik vykstantis darbas ir dar viską reiks e, tinkamai, atitinkamai koordinuoti su komisija, bet galiu jau pateikti kelis svarbius elementus, kad būtų galima geriau suprasti, kokia ta bus sąranga, kokia bus ta architektūra. Dabartinė architektūra yra parodyta šioje skaidrėje. Pagrindinis elementas, kuris taikomas visiems ūkiams, yra kompleksinis susijimas, po to yra žalinimo priemonės ir kompleksinis sudėjimas yra privalomas visiems, žalinimas privalomas visiems, tačiau ne visiems ūkiams. Ir po to klimato ir aplinkosaugos priemonės antrajame ramstie. Tai yra laisvanoriška sistema taikoma e, ūkių lygmenių. Kokie yra pagrindiniai komunikato elementai šioje srityje? Dabartinė žalinimo architektūra būtų keičiama ir čia susiję ir su gyvenimo modeliu, būtent ES lygmenių būtų tiesiog daugiausia kalbama apie tai, ką reikia pasiekti, o ne kaip tą padaryti. Aplinkosaugos ir klimato tikslai, aišku, būtų nustatomi ES lygmenių, tačiau valstybės narės apibrieštų konkretesnius tikslus, savus tikslus, žūp strateginiuose planuose, remiantis savo situaciją aplinkosauginė ir klimato situacija juk nėra tokia pati kiekvienoje valstybėje narėje. Dėl to mes sakome, kad reikalinga atsižvelgti į vietos sąlygas. Toliau turėtų būti labai svarbu ir tai labai svarbu ir pačiam komisijos nariui yra atitinkami valdymo planai ir paskatos pažangiai, pažangiam žemės ūkiui tiks, tiksliam žemės ūkiui. Bet aišku, mes pažiūrėsime, kokie bus su tuo susiję pasiūlymai, kurių dar nėra. Čia būtų sistem, sisteminis pristatymas, nes būsima žalimo architektūra galėtų atrodyti vat štai taip. Naujos, naujas sąlygų, sustiprintų sąlygų sluoksnis, kuris apačioje parodytas, tada būtų supaprastinta dabartinė kompleksinio suėjimo sistema ir ji būtų papildyta tuo, kas dabar daroma pagal žalinimo politiką. Ir tada viršuje du variantai. Kairėje pusėje, dešinėje pusėje klimato aplinkosaugos sistemos antrajame ramstyje, tai yra iš principo tai, ką mes dabar turime apžūp, arba tai, kas yra kairėje pusėje, aišku, klimato aplinkosaugos sistemos antrajame ramstyje, bet dar viena ekoschema, ekosistema papildoma pirmajame ramstyje. Taigi mes keistumėme iš principo dabartinę trijų sluoksnių sistemą, dviejų sluoksnių sistemą, tačiau būtų numatomas laisvanoriškas elementas pirmajame ramstie, kurį galėtų pasirinkti valstybės narės, tai būtų tokios specifinės ekosistemos, ekoschemos. Ir galėsiu daugiau gal apie jas dar papasakoti. Dabar kalbant apie sąlygas, kaip sakiau, tai reikš, kad kompleksinis susijimas ir žalinimas būtų integruojama, apjungiama sąlygų lygmenių. Tas turi būti daroma siekiant aukštesnių aplinkosaugos ir klimato tikslų, nei numatyta dabar tiek e, kompleksinio susijimo, tiek žalinimo elementuose. Ir tai yra vienas tokių didelių prašymų, kurį išgirdome iš visos, iš visos visuomenės, kalbant apie žūp. Taigi tai būtų labai svarbus um, aspektas, kalbant ir apie finansinės priemonės, kurias um, gaus bendroji žemės ūkio politika. Privaloma praktika pagal tas sąlygas, tuomet būtų tokia bazi, tokia, toks bazinis elementas, siekiant ambicingesnių laisvanoriškų veiksmų. Ir čia grįžtu prie tų eko, ekoschemų, kurias minėjau. Uh, kurios būtų įmanomos pagal pirmąjį ramstį. Tos sąlygos būtų susie, dirbtų panašiai kaip kompleksinio susijimo sistema. Tai reiškia, kad tai nebūtų tinkamumo kriterijai paramai gauti, bet tai tiesiog būtų tokia sistema, kur, pavyzdžiui, jeigu naudos gavėjas nesilaiko taisyklių, tuomet ją mažinamos išmokos. Ir tai viskas labai čia paprasta, e, lyginant su tikrai labai sudėtinga sistema, kuri egzistuoja dabartinėje žalinimo e, sistemoje. Būtų laikomasi tų pačių tikslų kaip ir kompleksinio susėjimo atveju - apsaugoti sveikatą, aplinką, gyvūnų gerovę užtikrinti, bus numatyta daug lankstumo valstybėms narėms, kad jos apibrieštų taisyklės, taisyklės, kurių turės laikytis ūkininkai, savo ūkiuose ir daugiau bus judesio laisvės pal, pale, palikta valstybėms narėms valdymo prasme, nei dabar yra žalinimo sistemoje, turint omenyje ir tą įgyvenimo modelį, kuris buvo pristatytas. Taigi, tas sąlygų, sąlygiškumo elementas būtų visapusiškai trauktas į naują gyvendinimo modelį ir tai reiškia, kad uh, tai būtų derinama su kitomis žūp aplinkosaugos ir klimato kaitos elementais. Būtų rengiamas planas, planas, kur užsibriežti aplinkosauginiai klimato kaitos tikslai ir tada tos sąlygos, kaip jos būtų konfigūruojamos, aišku, irgi priklausytų nuo tų ambicijų, siekių ir būdų, kaip tas antrasis, antrojo ramšio parama būtų programuojama tai būtų siejama su rezultatais ir kiekybiniais tikslais. Ir įtraukta į BŽUP planą ir būtų atliekama stebėsena rezultatų, metinių rezultatų pagrindų daugiametėje perspektyvoje. Nemažai klausimų ir ponas Dorfmanas irgi tai minėjo įžanginėme žodyje, buvo susijęs su rinkos priemonėmis, bendro, bendra rinkos organizacija. Ir aišku, tai yra labai svarbus ir aktualūs klausimai. Ir čia, manau, galėtumėme pasakyti, kad kalbant apie saugumo tinklus, tai būtų visos tos intervencinės priemonės, įskaitant ir e, viešą ir privatų sandėliavimą, krizinės priemonės, išskirtinės priemonės, turime pripažinti, kad jų planuoti planuose negalime, nes tai yra visa tai, kas tos priemonės yra naudojamos priklausomai nuo susiklošiusios padėties rinkoje. Ir dėl to struktūrinis planavimo procesas, kuris mm, priveda prie žų plano, ne, nepatenka į tą, tas rinkos intervencinės priemonės ir negali būti įtraukta į įgyvendinimo modelį ir BŽUP planą. Tas pats pasakytina apie BŽUP reglamento re, reguliavimo dalis, pavyzdžiui, pateikimo į rinką standartai arba atitinkamos praktikos ir panašiai. Tai visiškai nėra susijęs su lėšų naudojimu ir paramos veikla, tai yra reguliavimo politika ir ta reguliavimo politika ir liktų ten, kur yra. Ji nepatektų į planavimą. Uh, ir aš manau, kad tokiu būdu atsakome į anksčiau iškeltus klausimus, kur buvo teigiama, kad jeigu viskas būtų paliekama valstybėms narėms, tai tada bus sumenkinamos, pažiūrėjau, hygienos taisyklės ar kokybės taisyklės. Ne, taip nebus, nes visa tai liks ten, kur ir, ir yra ir bus taikoma taip, kaip yra taikoma dabar. Tačiau kiti rinkos interven... kitos rinkos intervencinės priemonės, kurios patenka į bendrą rinkos organizavimą, gali patekti į tą įgyvendinimo ir planavimo procesą. Pavyzdžiui, tai būtų tai, ką daro, kas daroma su veiklos programomis. Veiklos pro, pro, programų idėja yra pagrįsta subsidiarumu, kaip yra numatyta ir įgyvenimo modelyje, ir mes manome, kad šitos programos uh, kur kalbama apie vaisius, vyną ar, ar kitus dalykus, tai gali būti įtraukiami į planavimo procesą ir gali būti apjungiamos ir kitos paramos priemonės, apie kurias jau kalbėjome. Ir aišku, viskas būtų pagrįsta bendrai specifiniais tikslais ir žūp planais, e, rodikliais ir rezultatais. Taigi, tiek būtų galima bent jau kol kas pasakyti apie bendros rinkos organizavimo reglamentą ir jo santyki su nauju įgyvendinimo modeliu, kuris yra pristatomas komunikate. Dabar norėčiau trumpai pakalbėti apie du aspektus, kurie minimi klausimuose. Pirmiausia, santykis tarp to, kas yra dabar daroma ir galimų komisijos pasiūlymų dėl nesažiningos priekybinės praktikos. Kaip žinia, tai įtraukta į 18 metų komisijos programą. Ir tikslas yra pateikti atskirą pasiūlymą, kuris netaps pasiūlymo laikotarpį po 20 metų dalimi. Čia idėja labai aiški. Mes matome, kad atsiveria reali galimybė pateikti naują pasiūlymą dėl nesažiningos priekybinės praktikos dar iki šio parlamento kadencijos pabaigos. Ir tai reiškia, kad tos taisyklės galėtų įsigalioti gan anksti, kai tuo tarpu taisyklės po laikotarpiui po 20 metų įsigaliotų tik tai po 20 metų. Tai reiškia, kad nereikia čia įtraukti to į tą didesnį paketą, tai, nes tokiu būdu tai įsigalios tik, tik tai kur kas vėliau po 20 metų. Na ir mūsų tas vidinis darbas siekiant e, geresnė, ger, ger, geresnio geresnės ūkininkų pozicijos maisto grandinėje, tai irgi yra rinkos ir kainų skaidrumo dalykas. Ir čia mes darome prielaidą, kad būtinos taisyklės galėtų būti priimamos per deleguotosius ir įgyvendinimo aktus ir mums nereiktų keisti bazinio teisės akto. Vėlgi tai yra tai, kas vyktų neįtraukiant to į strategiją po 20 metų. Vėlgi, kai mes uh, numatysime tuos pokyčius delegavimo ir gyvenimo aktuose, jie, tie pokyčiai įsigalios labai greitai ir tada nereiks laukti, kol galiausiai tas stambusis paketas įsigalios po 20, apie 21 metus. Taigi tiek, toks būtų mano pristatymas šiandieną, pateikiant tą bendrą pobūdžio informaciją. Aš tikiuosi, kad atsakiau į daugelį iš anksto iškeltų klausimų. Jeigu ne, tai dabar aš manau, kad turime puikią galimybę sugrįžti prie tų klausimų ir esu įstikinęs, kad tą ir padarysite. Ačiū. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi Megele. To jest no, nowa jakość, że te prawa. Labai ačiū. Pone Megele, aš galiu pasakyti, kad čia matome naujos kokybės darbą. Ir dabar jau galime aiškiai paraleliai pamatyti, kad Europos komisija ne tik e, teisės aktų projektus inicijuoja, bet ir lygina įvairius anksčiau priimtus pasiūlymus. Būtų gerai, jeigu mes su valstybėmis narėmis galėtumėm tokioje pat dvasioje diskutuoti ir galėtume šios klausimus iškelti ministrų lygmenių. Įgyvendinimo klausimai, kad taip galėtų būti geriau koordinuoti. Ir jūs kalbėjote, aš leidau jums kalbėti be pribojimų, leidau jums kalbėti tiek, kiek norėjote, bet dabar e, dalyvaujančiu aš norėčiau paprašyti vis tik tai kalbėti neilgiau kaip po porą minučių, per, ne per daug ilgai, kad užtektų laiko visiems. Gracias, presidente. Pone Agilera, ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu padėkoti ponui Dorfman už tai, kad taip greit pateikė savo pristatymą. Iš tikrųjų, šis pristatymas padeda mums mūsų darbe, nes vėliau teikti pakeitimus galėsime labai trumpą laiką. Taigi labai džiugu, kad dabar buvo taip mums padedama siekti savo įsipareigojimų. Aš nekartą tai esu kartojusi ir dar kartą pasakysiu, kad mano šalis nori pasiūlyti naują santykių tarp ES ir valstybių narių modelį. Bus aiškiai pasiskirstyta kompetencijomis ir vaidmenimis, rengiant nacionalinius planus. Žinoma, kad reikės rengti nacionalinius planus, tačiau kartais tai gali kirsti su kompetencijų pasiskirstimo normomis ir dėl to gali kilti problemų valstybėse narėse rengiant planus valstybės lygmenių. Taigi reikės gerai pasiskirstyti kompetencijoms nacionalinių ir valstybinių lygių. Be to, jeigu gerai supratau, naudos gavėjai, kuriems teikiama parama pagal pirmąjį ramstį, bus valstybių narių atsakomybė. Žinoma, tikslus nustatys ES, tačiau bus atsakinga už paramą valstybė narė. Taigi valstybė narė vis labiau apibrėž e, paramos gavimo kriterijus, nustatys, kas turi teisę į paramą, kaip jų turi būti skirstoma. Tai reiškia, kad e, valstybių narių lygmenių bus patikslinta, kas yra naudos gavėjas ir nustatyta, kas yra naudos gavėjas. Todėl gali atsirasti tokių situacijų, kai bus sudėtinga nustatyti, kas yra tas naudos gavėjas, gali kiti problemų ir šiuo lygmeniu. Taigi neišvengiami iškraipimai. Bet to komisija minėjo, kad dabartinių rezultatų rodikliai nėra itin tikslus. 50 procentų tik tai apimami tikslai. E, taigi kaip bus su rodikliais? Bus tikriausiai nauji pasiekimų rodikliai, rezultatų rodikliai. Žinoma, reikia atsisakyti biurokratijos, supaprastinti teisės aktus, tačiau kaip bus su rodikliais, ar turėsime kažkokius konkrečius rodiklius? Uh, Dar vienas dalykas - aplinkosaugos aspektas. Žinoma, mes visi pasisakome už žalinimą, tačiau kyla ir abejonių. Ar mes galėsime konkurencingą rinką valstybėse narise užtikrinti ir užtikrinti konkurencingumą ES lygių, kai sąlygos valstybėse narise taip skiriasi? Taigi galbūt galėtume numatyti ir aplinkosauginius kriterijus, ne tik tai ekonominius. Ačiū pirmininkė. Dziękuję. Pan e, poseł Sanova, bardzo proszę. E, toliau ponė Sana. Gracias también al señor Dorman. Ačiū pirmininkė ir ačiū ponai Dorman už tai, kad buvo pristatytas projektas. Uh, Aš kaip jau praši, šie pranešėjas turinio neaptarinėsiu, susitelksiu į klausimus ir, žinoma, kreipsiuosi į komisiją. Pirmas dalykas. Aš klausiausi komisijos ir man susidarė įspūdis, kad kažkaip įžeidinėjate protingus žmonės. Per nelik čia viskas keistai atrodo. Mes kasdien apie tai kalbame, nes teikiame konkrečių pasiūlymų, neteikiame pasiūlymų dėl konkrečių sprendimų ir nepaliečiame esmės. O esmė yra tūkstančių žemdirbių šeimų išgyvenimas Europos Sąjungoje. Ir pasiūlymas, kurį pateikė komisija šiandien, yra dar daugiau to paties. Vėl neužtikrinamas stabilumas žemės ūkio sektoriuje, leidžiama e, teršiančius pramonės politiką ir toliau. Ir paskui teks kažkaip švelninti klimato kaitos poveikį, žadami didžiuliai sprendimai, tačiau kodėl komisija nenori pagalvoti apie BŽUP radikalų pertvarkymą. Nėra kartų, kai tos nėra pakankamų pajamų žemdirbėms. Ir nesijėjame to su žemės ūkio politikos pasiekmėmis. Taigi, kas yra atsakingas už tai, kas vyksta, paaiškinkite, prašau. Paaiškinkite, nes jeigu BŽUP su tuo niekaip nesusijusi, tai kas valdė, kokia politika lėmė tokį rezultatą. Kas tą politiką sukūrė? Ir dar vienas dalykas. Dar vienas klausimas. Dėl produkcijos perviršio ir sudėtingos situacijos žemės ūkija. Ar žinote, kokiosgi buvo tos žymiosios priemonės lėmusios pieno produkcijos e, savanorišką mažinimą. Kurgi buvo tas perviršys pieno? Kaip buvo panaudoti visuomenės pinigai, turintis išspręsti perviršio problemą? Kur veiksmingas lėšų naudojimas? Ar negeriau užtikrinti savireguliavimą? Gal geriau užtikrinti konkrečias kainas e, ir kad tos kainos tarptų BŽUP politikos centru. Tos kainos turėtų būti mokamos žemdirbiams. Reiktų kalbėti apie neteršiantį žemės ūkį, gaminantį sveikus produktus. Gal geriau apie tai kalbėti, o ne toliau apgaudinėti visuomenį ir mokesčių mokėtojus, siūlant žemės ūkio politiką, kuri tik tai siekia sutelkti visuomenės pinigus ir turtą mažumos rankose. Galbūt radikalus pokyčiai būtų geresnis sprendimas. Nustokite mus apgaudinėti. Mums jau per gerklę viskas lenda. Ir nuo 94-ųjų man per gerklę lenda tai, kad norima visuomenės pokyčių troškulį išnaudoti visai kitiems tikslams. Prašau, nustokite mūsų apgaudinėti. Pani posel. Gerbiamas parlamento narys. Nariai, atsiprašau, labai griežtai pasisakė ir aš didelę dalimi su jumis sutinku, bet nesutiksiu su to, kad mes bandome ūkininkus apgauti. Europos komisija labai aiškiai pasakė, kad su ūkininkais palaikom labai glaudų ryšį, priešingai mes tengiamės jų išklausyti ir išgirsti. Tačiau pirmiausia, aš norėčiau pridurti vieną dalyką. Turėtume daugiau dėmesio skirti mažiems ūkiams. Jie yra labai svarbus. Būtent tie maži ūkininkai e, gali labai ženkliai prisidėti prie žalinimo ir turėtume pagalvoti, kokias priemonės pasitelkti kad e, tas procesas palengvėtų, pagerėtų. Mažieji ūkininkai čia atlieka labai svarbu vaidmenį. Ir aš aiškiai galiu pasakyti, kad žalinimas yra rimtas uždavinys. Ponas uh, e, Valts Ačiū Dorfmanai už gerą pranešimą, tai yra gerai parengta dirba tolesniam darbui. Matau, kad 16 dalyje jūs pamiršote paminėti tiesioginį teikimą į rinką. Tai leistų sustiprinti ūkininkų pozicijas gamybos grandinėje ir pardavimų grandinėje. 18 daly. Nemanau, kad reikėtų kalbėti apie minimalios sumos išmokėjimą žalinimui. Priešingai, aš manau, kad reikėtų nustatyti maksimalę sumą, bet aš pateiksiu klausimą komisijai. Mane įkvėpė jūsų e, parašytas 25 straipsnis, kuriame yra kalbama apie BŽUP konkurencingumą pasaulinėje rinkoje ir Europos ūkininkus. Ar jūs nemanote, kad Europos mokesčių mokėtojų pinigai neturėtų būti skiriami Europos ūkininkų ir Europos vartotojų interesams patenkinti. Tai nėra mūsų uždavinys. Mes neturime remti BŽUP konkurencingumo pasaulio rinkose. Mes turime pasirūpinti, kad mūsų ūkininkai būtų apsaugoti nuo pasaulio rinkų keliamų iššūkių. Atsakykite man šį klausimą. Dėl BŽUP renacionalizavimo aš labai gerai suprantu, kad nesažininga yra visuomet kaltinti Europos komisiją dėl to, kad ji biurokratiška, dėl to, kad ūkininkai turi daug administracinių, daug administracinės naštos. Visą laiką komisija yra kaltinama, bet e, e, taip yra lengviau pasakyti, negu leisti 20 ar pasakyti 28 valstybėms narėms, kad jos pačios viską turi sutvarkyti. Jeigu biurokratiją padalinsime į 28 dalis, nereiškia, kad jos sumažės vienos rūšies taisyklės Europos lygmenių visai ES gal vis tik geriau. Tačiau jeigu valstybės narės nori ir turi tą daryti, tai tada turime suprasti, kad administravimo išlaidos kaštai kainuos ir Europos, atsispindės ES biudžete. Kokios įtakos tai turės mažoms ir vidutinėms valstybėms, tokioms kaip Austrija, Slovenija, Vengrija, Kroatija? Ką valst, tokioms valstybėms tai atneš? Ūkininkai gyvena e, labai skirtingoje e, reguliavimo bazėje, nors kartais tarptų, valst... tarptų ūkininkų dirbančių skirtingose valstybėse yra tik kelių kilometrų atstumas. Todėl mes stengiamės užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Uh, Aš galiu pateikti pavyzdį. Pavyzdžiui, vienoje valstybėje e, bus nustatyta 100 tūkstančių eurų riba, aukštutinė riba, o kaimininėje valstybėje e, ūkis e, gali gauti žymiai daugiau pinigų. Aš nelabai suprantu, kaip tai praktiškai veiks. Gal komisija galėtų pakomentuoti. Wystąpili przez zastępcy sprawozdawcy. W tej chwili jako pierwsza zabierze. Taip, dabar Perėsim prie kitų parlamento narių. Kiekvienam po dvi minutės skiriu. Ir aš ne visiems galiu leisti kalbėti neribotai. Pone Delaji galės, galėtų kalbėti neribotai. Žas. Nes šiandien jos gimtadienis. Taigi, leisiu Jums kalbėti tiek, kiek norite. Ačiū, ponė pirmininkė, bet aš nepiknaudžiausiu savo padėtimi. Trys pastebėjimai. E, dėl komisijos komunikato. Europos komisija netliko poveikio tyrimo dėl naujojo mechanizmo ir tai mane stebina. Ir mane stebina tai, kad riziko, rizikuojama labai smarkiai. Komisija sako, kad subsidiarumas neprilyksta renacionalizacijai, bet jeigu teoriją paversime praktiką, tai, iš, praktiką, tai pamatytume, kad tai iš esmės yra tas pats. Kitas klausimas E, bendrų teisės aktų prieimėjų galių sumažinimas, e, turiu galvoje mūsų galių sumažinimas įgyvendinant bendros rinkos mechanizmus. Ir aš nepritariu Europos komisijos pasiūlymui. E, iš tiesų mes turėsime apibriežti pagrindinius principus ir tie principai bus labai platus. Ir mes kaip bendri teisės aktų rinkėjai turime būti išgirsti. Ir dar vienas dalykas. Uh, E, konkurencijos iškraipimas nacionalinių lygmenių, regionių lygmenių mes jau tą matome. Aš bijau, kad e, Europos lygmenių gali būti tik sustiprė, sustiprinti tokie konkurencijos iškraipimai. E, su paprastinta BŽUP, to visi siekime. Ir aš e, vėlgi nesu visiškai tikra, kad perėjus iš teorijos į praktiką, ką nors iš esmės realiai pajausime. Dėl e, kalendoriaus Buvo atliktos reformos ir dar bus padaryta prieš kitus rinkimus. Kažin, ar tai iš tiesų bus efektyvu, omnibusui patvirtinti prireikė 13 mėnesių, prisiminkite. Daugelis valstybių narių turėjo tą patvirtinti. Prancūzijoje dabar jau 15 dienų daug ūkininkų protestuoja dėl e, zonų esančių nepalankiojose sąlygose kortelių. Mes suprantame, kad reikia reformų. Mūsų ūkininkams jau pokyčių per daug. Jie nuolat mato pokyčius. Reikia realios reformos. Vienos reformos, kuri būtų stabili, kuri ne, pa, pakeistų viską ir leistų išlikti padėčiai tokia, kaip yra. Ir paskutinis pastebėjimas dėl kolegos Dorfman pranešimo. Tai geras pranešimas, daugelis mano paminėtų klausimų yra įtraukti. E, ką aš norėjau pasakyti, aš dėl nieko neapgailę stauju, galiu pasakyti, tarp kitko tą patį galiu pasakyti ir apie komisijos komunikatą. Žodis investicijos nėra įrašytas niekur. Man atrodo, kad tai nėra gerai. Jeigu kalbam apie Europos ūkininkų lūkesčių patenkinimus, turime investuoti. Proszę mi wybaczyć za to, co powiem. Ačiū. Aš noriu pasakyti, kad ūkininkų protestai yra naudingi formuojant bendrą žemės ūkio politiką. Nes ūkininkai realiai ap, iškelia tas problemas, kurios egzistuoja. Ponas Ek. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Dorfmanui už projektą. Aš labai atidžiai jį perskaičiau. Turiu keletą komentarų, kuriuos norėčiau dabar ir išsakyti. Ištisus dešimtmečius bendroji žemės ūkio politika e, nulėmė santykinai mažas kainas vartotojams. Stambėjai ūkiai gana gerai iš to išgyveno. Bet kokią kainą kiti už tai sumokėjo? Bendroji žemės ūkio politika išnaikino mažus ūkius. E, padaryta katastrofiška žala aplinkai, prarasta biologinė įvairovė, pradėtas e, intensyvus komercinis e, galvijų auginimas. Labai daug čia galėtume pripasakoti. O kaipgi bus su tom bakterijom, kurios yra sparios antimikrobams, tai kelia labai rimtą grėsmę sveikatai. Mes nuolat kalbame apie kokybišką maistą ir norime, kad e, ūkininkai mažiau žalos darytų aplinkai, kad e, atsakingai gamtos išteklius naudotų. E, turime rūpintis aplinkos ir klimato apsaugą lygiai tuo pat metu e, norime nepatirti ekonominių nuostolių. Ta galime padaryti turėdami protingas rinkos taisyklės ir geras finansinės iniciatyvas. Be to turime suteikti būtinus ES fondus tokiems pokyčiams. Pone Dorfmanai, būkite pakankamai drasus ir parašykit drąsesnį tekstą, kuriame būtų įvardintos realios problemos. Dabar jūsų pasiūlymas atrodo uh, tarsi esamos padėties aprašymas Na ir dabar kreipiuosi į komisijos atstovę. Visų pirma, labai ačiū, kad pateikėte tokią įdomią prezentaciją, kai jūs įvardinote prioritetus, kalbėjote apie klimatą, aplinkos apsaugą, tačiau gyvūnų gerovė nėra įrašyta. Todėl aš galiu tik pasakyti, kad jums turėtų būti gėda ES gyvūnų gerovės E, barometras, kurio pareikalavo pati Europos komisija, rodo, kad 80 procentų Europos piliečių nori, kad gyvūnams būtų užtikrintas aukštesnis gerovės lygis. O ką jūs darote, tiesiog nekalbate apie tai. Man atrodo, kad e, su piliečių norais netaip turėtume elgtis. Ačiū. Laikas eina sakiau dvi minutės, bet jūs e, gal žiūrėkit į mane, kai kalbat, kad ponas Ropė. Ačiū gerbiamas pirmininkė, taipogi manau, kad ponas Dortmanas kolega padarė didelį darbą ir dabar belieka mums visiems jį gerai patobulinti ir pateikti galutinį variantą. Vakar šitoje salėje mes kalbėjom apie tai, kad neturi būti sąjungoje, kurioje visi lygus antrarūšių vartotojų aš užvakar įteikiau peticijų komitetui peticiją, kurią organizavo Lietuvo žemės ūkio ir maisto taryba, kurioje parašyta, kad sąjungoje, kurioje visi lygus, negali būti antrarūšių ūkininkų. Ir siekiame, kad nuo 2021 metų tiesioginės išmokos žemdirbiams būtų nemažesnės kaip 20 metų ES šalių vidurkis, o išmokos už žalinimą ir naujas aplinkosauginės priemonės turi būti visoje ES šalyse vienodos. Po šitą peticiją pasirašė pen, daugiau kaip 52 tūkstančiai Lietuvos žemdirbių. Tai iš tikrųjų klausimas, manau, labai svarbus ir šitam, kitam laikotarpyje mes turim šitą klausimą išspręsti, o ne toliau jį eskaluoti. Taip pat manau, kad jeigu nebus konkurencingi ūkininkai, nebus konkurencingos ir valstybės. Ir yra visiškai nenormalu, kada atskirų šalių gyventojai vyksta į kitas šalis dirbti žemės ūkyje, skinti pomidorus, skinti braškių ir taip toliau ir taip toliau. Mes turim baigti šitą praktiką, turim kiekvienas užtikrinti savo šalyje vienodą konkurencingumą ir vienodas galimybės. Taip pat aš lygiai manau, kaip ir daugumo kolegų, mes turim labai aiškiai pasakyti, kad ben, e, žemės ūkio politika turi išlikti bendroji, viena žemės ūkio politika, o ne 27, kaip šiandien bandoma daryti. Komisija norėdama nusimti šiek tiek atsakomybę, bando, e, reiškia, e, e, sąlygas permesti valstybėm, o valsty, tarp valstybių skirtumai yra didžiuliai ir mes dar daugiau pabloginsim situaciją, negu yra dabar. Ačiū. Świetne stwierdzenie, że problemy trzeba rozwiązywać. Taip. Problemos turi būti sprendžiamos, neužtenka apie jas tik tai šnekėti. Ponas Hoisling. Ja, <clears throat> Herr Mögle, vielen Dank nochmal für Ihren Vortrag, aber trotzdem werde ich den Verdacht nicht los. Ačiū, ponas Mögle, ačiū už pristatymą. Tačiau man kyla slaptų įtarimų, kad komisijai nepavyks padaryti to, ką jie sako, kad padarys. BŽP turi kelis ramščius. Dabar komisijos e, reikalas e, spręsti iškilusias problemas. Visi žino, kokios tos problemos yra. Ir dabar siūlomos reformos ir sakoma, kad jas įgyvenys valstybės narės, iki šiol nieko panašaus neįvyko. Ponas Oettinger kalbėjo apie problemas um, um, auditorumų atstovai kalbėjo apie problemas, buvo žadama, kad 80 procentų plotų paveik žalimas, tačiau pagal auditorumų ataskaitą matome, kad žalimas paveikė tik 5 procentus plotų. Viską piešite rožinėmis spalvomis, tačiau atrodo, kad situacija tikrai negerėja. Ir visi tiesiog išsigas e, ir nenustatys aukštesnių standartų, valstybės atsidurs prastesnėje padėtyje. Kaip užsiek, užtikrinsite ambicingus klimato tikslus, e, ekologijos tikslus e, tokiame kontekste? Sakote, kad šalis nustato tikslus, komisija juos įvertina ir paskui pažiūri, ar tikslų buvo pasiekta. Tačiau uh, Jeigu valstybė tikslų nepasiekė, tai kaip e, prašysite gražinti pinigus, e, kas juos gražins valstybė ar žemdirbėjai? Čia lygiai taip pat kaip ir su visais aplinkosaugos tikslais. E, jeigu aplinkosaugos rytie nepasiekiama tikslų, sutikiama daugiau laiko, lygiai taip pat vandens pagrindų direktyva, jeigu nepasiekiami tikslai, komisija sako, taip gerai, suteiksime jums daugiau laiko, bet ir taip toliau. Pasiekmių jokių nėra. Pasiekmių nėra, jeigu nėra tikslai gyvendinami. Sakėte, kad žalinimas e, pirmajame ramstyje bus derinamas su kompleksiniu paramos susijimu. Tačiau tai bus ne visiems. Aplinkosaugos priemonės bus antrajame ramstyje. Tai buvo pasakyta ir vėliau jūs kalbate apie tikslumą ūkininkavime, ar tai irgi ekologinis ūkininkavimas, ar tai aplinkai draugiškas ūkininkavimas. Sakėte, kad valstybės narės priima sprendimus pagal pirmąjį ramstį. Man viskas atrodo labai painu. Šypsotės čia, tačiau mūsų paskutinėme susitikime komisija sėdėjo, šypsojosi, sakė, palaukite ir pamatysite, viskas taps aiškiau. Uh, viskas taps aiškiau ateityje, tačiau jeigu jau turime viską įgyventi po šešių mėnesių, tai jau dabar turi būti bent kiek aišku. Tris minutės. Tris minutės kalbėjote. Ir prašau, prašau, žiūrėkite į mane, o ne į komisiją, nes jeigu žiūrite į komisiją, nematote plaktukėlio, kurį laikau rankoje, ponas De Castro. Ačiū. Visų pirma, noriu pasakyti, kad ponas Dorfman nuveikė tikrai puikų darbą, perskaičiau pranešimą ir galiu po daugybę dalykų pasirašyti šimtų procentų. Na ir noriu dar pažymėti, kad e, nemažai kolegų minėjo europinį požiūrį. Taip, europinio požiūrio reikia. Ir iš tikrųjų reikia didesnio aiškumo, kaip jau buvo minėta. E, ir reikia didesnio supaprastinimo. Tačiau šiuo atveju bijau, kad supaprastinimas e, e, čia veikia tik komisijai, valstybėms narėms e, paprasčiau netaps. Pone Agirera jau minėjo, kad gali iškirti problemų dėl kompetencijų regionių lygmenių. Kaip reikia parengti tą nacionalinį strateginį planą? iš direktoriaus pristatymo matome, kad e, reikia įgyvendinti ir įtraukti į nacionalinius planus visus tikslus. Tačiau jeigu šalis e, organizuojama kitaip, jeigu valstybės narės e, savivalda organizuota kitaip, viskas veikia regionų lygmenių, tuomet bus viską labai sunku susitikti sieti viską nacionaliniu lygmeniu. Mano šalyje yra 20 regioninių planų ir paskui reikia renkti vieną nacionalinį, taigi gali iškirti problemų ir paskui gali iškirti problemų su lėšomis. Nežinau, jeigu galima bendrai finansuoti kiekvieną regioninį planą atskirai, galbūt viskas gerai. Tačiau jeigu reikės finansuoti vieną nacionalinį planą, gali atsirasti sunkumų. Be to sąlygos valstybėse narėse ir regionuose skiriasi, skiriasi mm, daugybė dalykų, skiriasi administravimas. Pažiūrėkime vieni problemas luk, mm, dabartinėje BŽP. Iš pradžių viskas atrodo gerai, atrodo, kad viskas veiks, kad kad rezultatai bus teigiami, tačiau pradėjus viską taikyti praktikoje, gali atsirasti įvairių sankcijų grėsmė, grėsmė, kad politika taps nacionalinė, o ne europinė. Jeigu bus kitos sankcijos, tai kaip šalis turės gražinti lėšas e, pagal tą nacionalinį planą. Gaila, kad tiek nedaug turime laiko, nes turime viską labai gerai apgalvoti. Mano manimu, omnibus teisės aktai buvo tikrai gerai parengti, tačiau tokiu atveju, kai reformos yra sudėtingos, reikia daugiau laiko negu pusantrų metų. Aš manau, kad e, mūsų tikslas yra tik e, kaip per išpažantį pasakyti savo nuodėmės. E, iš, dal, iš tikrųjų nusidedame tikrai daugiau, tačiau bent jau kažkiek turime prisipažinti. Pone Kalenbach. Jeigu tikslai būtų gerai apibriešti, tuomet nesusidurtume vis su tomis pačiomis problemomis. Tiek europinių lygių, tiek nacionalinių lygių tikslai nėra aiškus ir todėl sudėtinga jų pasiekti. Ir sudėtinga įvertinti, ar lėšos tikrai sukūrė europinę pridėtinę vertę tikrai teisingai ponas Hoisling ir De Castro pasisakė dėl žalinimo. Kaipgi bus finansuojamas tas žalinimas, kaip e, jis bus pamatuojamas. Nes e, dabar, kaip supratau, žalinimas yra ne e, skatinimas vykdyti žemės ūkį ekologiškiau, bet hmm, kita priemonė. Man keista, kad į ją žvelgiama taip, nes aš tikėjausi, kad bus skatinamas žalesis ūkininkavimas. Bet to jūs kalbėjote apie įvairius rodiklius e, padedančius numatyti tikslus nacionaliniu lygmeniu. Mes žinome, kad tie tikslai e, ir tie rodikliai kol kas neegzistuoja. Taigi savo pasiūlymą grindžiate kažkuo, ko dar nėra. Kaip per tokį trumpą laiką, per tokį trumpą likusį laiką bus parengti tinkami rodikliai, vėliau leidžiantis mūsų apskaičiuoti rezultatus. Tiek Europos lygmenių reikia tuos rodiklius parengti, tiek nacionalinių lygių išskleisti. Taigi pridėkime dar tai, kad yra 27 valstybės narės ir atrodo, kad viskas liks kalbų ligmenyje, o auditorumo ataskaita kitą kartą bus tokia pati. Išleidome pinigus, tačiau negalime pamatyti, kam jūs išleidome, kokie yra rezultatai. Ponas Komiek. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija pateikė pristatymą, kaip būtų galima supaprastinti sistemą, bet siūlo vis dar daugiau normų, kurių turi laikytis ūkininkai o mes turime padėti, padėti ūkininkams kiek įmanoma. Kalbant apie tai, kad bus mažinamas bžūp e, finansavimas, e, buvo bandoma pirmiausia apginti pirmąjį ramstį, tiesioginės išmokas. Akivaizdu, kad e, galima būtų pagerinti tos pagalbos teikimo sistemą ir tai būtų bžūp refor, pagrindinis bžūp reformos elementas. Ir taip pat matome, kad daugiausia dėmesio skiriama išmokoms už plotus ir tuo tarpu žalinimo priemonės mūsų manimų yra neveiksmingos ir per daug brangios. Taigi čia situacija yra visiškai panaši. Yra bandoma išsaugoti pirmąjį ramstį. Kalbime, kalbame apie tiesioginės išmokas. Bet ūkininkai susiduria su krize ir ta mažuma, kuri dar išgyveno, irgi bus pasmerkta bankrutuoti. Taigi reikia pripažinti realybę dėl tiesioginių išmokų ir aš manau, kad visi privalo pasirinkti, žinodami tinkamas priežastis ir turi tai atsižvelgti, kalbant apie būsimas reformas. Dėkoju. Dantan. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos atstovė, aš labai atidžiai jūsų klausiausi ir ne kartą, ne, vieną kartą jūs neminėjote žodžio ekonomika. Aš norėčiau priminti, kad žūp politika yra pirmiausia ekonomikos politika. Taigi 39 starties straipsnis. B punkte jo yra minima, kad žūp politika turi užtikrinti teisingumą e, žemės ūkio srityje, tų, kurie dirba šioje srityje, kad būtų stabilizuota rinka, taip pat E punkte kalbama apie tai, kad būtų užtikrinamas maisto tiekimas vartotojams. Mes siūlome naują modelį, kurį ketinsime įgyvendinti ir dar žalesnę architektūrą. Pagal naują siūlomą modelį norėčiau komisijos atstovų štai ką pasakyti. Supaprastinimas negali būti daromas mūsų pačių naudai. Mes turime labai realiai reaguoti į keliamus klausimus, keliamus klausimus iš žemės ūkio sektoriaus kad nebūtų taip, kad mažiau darbo ES, daugiau darbo valstybėms narėms. Aš norėčiau Jums pasiūlyti paprastą dalyką. Pateikite mums strateginį planą, kuriame būtų paaiškinta detaliai, kiek judesio laisvės paliekama valstybėms narėms ir tuomet, jeigu mes susitarsime, mes pasirašysime ramiai ir taikiai tai, ką reikia padaryti. Tačiau tai, ką jūs mums pasiūlėte, čia ta architektūra atrodo tobula, tačiau nėra jokių detalių dėl turinio, kas vertins tuos planus, kas iš komisijos pusės tą darys. Agri generalinis direktoratas viską savo rankose laikys. Ar kaip bus nustatomas žemės ūkio biudžetas. Čia nėra jokios vizijos. Toliau, kas, koks bus kitų teisės, teisės aktus rengiančių institucijų vaidmuo, vertinant tuos planus nes su šiomis priemonėmis jūs kaip ir bandote atimti iš tam tikrų teisės aktas rengiančių institucijų jų funkcijas. Na ir kai bus pateiktas iš tiesų detalesnis planas, mes jį atidžiai išanalizuosime, o kalbant apie tą žalinimo architektūrą, žalinimo priemonės, pagal pateiktus paaiškinimus panašu, kad 70 procentų bus taikoma siejama su tinkamomis sąlygomis, ūkininkai iš mūsų tikisi tikrai kitko, kalbant apie um, įplaukų kompensavimą. Dėkoju. Oui, merci, Monsieur le Président. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju ponui Dorfmanui už patengtą, parengtą pranešimą. Tai yra puikus pagrindas tolesniam kolektyviniam darbui. Uh, E, komisijos atstovui norėčiau pasakyti, kad iški labai atidžiai klausiausi jūsų pristatymo ir man atrodo, kad galiausiai čia. Tai reiškia, kad pastarieji žemės ūkio politikos metai buvo visiška nesėkmė. Mes pirmiausia nesugebėjome užtikrinti saugių pajamų ūkininkams ir žemės ūkiui. Tai, ką jūs sakėte, kalbant apie rinkos priemonės, manęs nenuramina. Tai yra per silpnos priemonės, Ir man atrodo, kad šiandieną yra labai svarbus dalykas, tai yra svarbus ūkininkams, būtent jiems, jie verčiami keisti. Jie verčiami keisti ūkininkavimo metodą, bet e, mes nesugebėme jiems užtikrinti saugių gyvenimo ir pajamų e, sąlygų ir ne, nes, nepas, nesugebėme pasiekti aplinkosaugos tikslų. Aišku, tas keliamas klausimas yra kaip ir svarbus, bet aš manau, kad bendrijos lygmenių reikia prisimti atsakomybę dėl tikslų. Ir kalbant apie nacionalinius tikslus, strateginius nacionalinius tikslus, mes turime kalbėti apie nacionalinius veiklos planus. Jūs sakėte, kad orientavimasis į veiklos rezultatus, atsižvelgiant į bendrus ES tikslus ir nacionalinių lygmenių tie tikslai būtų patikslinami. Tai kaip jūs užtikrinsite nuoseklumą, darnumą tarp ir patikimumą tų tikslų, kaip jūs ketinate stebėti, vertinti, kaip yra gyvendami nacionaliniai planai. Ir aš dar norėčiau pasakyti, kad esu sunerimęs dėl to, kokį vaidmenį jūs ketinate suvaidinti ir kokį vaidmenį jūs esate numatę Europos parlamentui. Ir dar vienas klausimas, kuris yra labai svarbus šiandieną. Kokį, turint omenyje, kad laiko yra labai nedaug reformai gyvendinti, aš manau, kad uh, pirmiausia, mes turime kalbėti apie atvirą rinką tarptautinių mastų ir mes turime ekonominėmis priemonėmis sureaguoti į tą situaciją. Santos. Santos. Ačiū. Pirmininkė, esu dėkingas už pono Dorfmano pranešimą, o atsižiūrint tai, ką sakė komisijos atstovas, ypač kalbant apie žalinimą ir kompleksinį paramos susijimą, šalia to, kas jau buvo pasakyta, manau, kad reikia labiau nušviesti šį aspektą. Ir aš norėčiau paklausti komisijos, kokį poveikį tai turės ūkininkams ir nacionalinėms administracijoms ta struktūra. Ar jūs į tai atsižvelgėte, ar atsižvelgėte į tą poveikį? Ir dar kiti klausimai Ar galėtumėte patvirtinti, kad tikslas yra užtikrinti, kad pirmas bžūp ramstis būtų tvarkomas taip, kaip yra su struktūriniais fondais? Strateginio plano pagrindinis tikslas - pirmąjį ramstį sujungti su antruoju rankščiu, ramščiu. Ir kokias galite pateikti garantijas, kalbant apie tai, kad trūksta pirmojo ramščio bendro finansavimo. Ir toliau kaip bus kaip tikrinamos išmokos. Turint omenyje, kad komisija teigė, kad vienas dalykas bus daromas su naudos gavėjai ir kad bus orientuojamas į rezultatus, tai kaip jūs užtikrinsite, kad atitinkamas kiekis organinių ūkių, ekologinių ūkių, pavyzdžiui, tikrai atitinka reikalavimus tam, kad galiausiai jie būtų, kad juos būtų galima e, laikyti organiniais ūkiais, ekologiškais ūkiais. Pone Kalnietė, ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Dor. Už pranešimą mes visi suprantame, kad pastaroji bžūp reforma buvo tik dalinai sėkminga ir tie pasiūlymai, kuriuos turime dabar pateiktus, sakyčiau, yra klaidinantis, nes niekas nėra supaprastinama, o dar labiau apsunkinama. Ir aš taip pat norėčiau įspėti kad nebūtų paslėptai numatytas nacionalinis tiesioginių išmokų kofinansavimas. Tai yra neprimtina, nes bus iškreipta rinkos konkurencija dar labiau. Dėl, kalbant apie ūkininkus Latvijoje, Baltijose valstybėse, valstybėse pagrindinė problema yra tiesioginių išmokų lygmenų konvergencija. Išmokos Baltijos valstybių ūkininkams yra tarp pačių mažiausių ES ir nuolatos yra gerokai žemiau europinio vidurkio. Tai nėra tvaru, turint omenyje, kad mūsų ūkininkai susiduria su tais pačiais kaštais, sąnaudomis ir iššūkiais, kaip ir ūkininkai bet kur kitur Europoje. Taip pat aš norėčiau pabrėžti, kad turime išsaugoti dviejų ramšių sistemą apžūp politikoje kalbam apie tai, kad antrojo ramščio išmokos naujom, naujoms valstybėms narėms yra didesnės, gerokai didesnės. Ir dėl to tarsi mažiau skiriama tiesioginių išmokų val, toms naujoms valstybėms narėms. Taigi tai dar kartą buvo parodyta, įrodyta, kad tai nėra tiesa. Ir dėl to aš ir toliau pasisakyčiau už sąžiningą lėšų paskirstimą per abu bžūpramščius kaimo plėtros fondas. Juo turime padėti užtikrinti tam tikrą augimo ir gamybos lygį, kad naujesnės valstybės. Čia naujesnės valstybės narės atsilieka kol kas dėl to, kad turi mažiau sukaupto kapitalo. Ir bendrai kalbant, norėčiau pripažinti, kad dabartiniai pasiūlymai yra klaidinantis, tačiau tai yra platforma mums sukurti racionalų racionalę ir modernę bendrą žemės ūkio politiką. Dėkuoju, pirmininkė. Hasenkap. Ačiū, pirmininkė. Europos Sąjunga kaip vandenį lėjo tuos pinigus. žūp politikai. 40 procentų biudžeto skiriama e, žemės ūkio subsidijoms. Dabar žvelgiame į ateitį šiuose diskusijose. Tai aš manau, kad mums reikia iš esmės pažiūrėti į tą subsidijų traukinį. Praeitais metais Niderlandai 190 milijonų gavo ūkininkavimo subsidijų. Tai ūkininkai gauna daugiausiai pinigų ir aš manau, kad skandalinga yra tai, kad Europoje mes bandome skatinti uh, aplinkosaugos prasme, gyvūnų gerovės prasme palankius produktus, tiekiame pieną į mokyklas ir skatiname masinį mėsos naud... vartojimą. Ankstesnėje reformoje daug žalinimo priemonių buvo numatyta ir pagal audito rūmų ataskaitą tos priemonės iš vis nepagerino aplinkos kokybės. Taigi, mes matėme, kad ta žalinimo pagalba yra tiesiog parama pajamoms ir nieko kito. Ir kaip pasirūpinti, kai tuo tarpu matome milijonus kenčiančių gyvūnų, mėšlas teršia mūsų aplinką ir tam skiriama daugiausia biudžeto lėšų. Tai aš negaliu, pažiūrėjau, to niekaip logiškai paaiškinti. Ir komisija ir toliau viską daro lygiai taip pat kaip ir anksčiau. Mums reikia iš esmės viską keisti, pirmininkė. Mūsų planeta. net laikys tokio gamybos modelio. Maisto ir žemės ūkio ateitis turi būti tvari. Ir mes turime pereiti prie e, augalinės mytybos ir neskirti subsidijų ūkininkams. Aš manau, kad turime iš vis panaikinti subsidijas žemės ūkio ES. Ponas Lanagan, ačiū. ES aišku keičiasi ir buvo momentas, kai mes rengėme tą bendrą planą dėl gynybos ir saugumo ir dabar tai, nėra nebe, ir dabar tai yra nebendras ir atsietas planas, e, kurį patikė komisija dėl maisto saugumo. Ir man atrodo didžiausias ir pats svarbiausias projektas ES, kurį galėtų įgyvendinti ES žmonių labui, tai maisto saugumas, bendra rinka, bendros kokybės produktams. Ir būtent čia aš remiu ES, tačiau kitose srityse aš nepritarčiau ES bendriems planams. Ir vietoj to, kad būtų apkarpomos lėšos tam tikslu, jos turi būti didinamos, nes tai turėtų būti svarbiausias reikšmės projektas. Ir norėčiau pasakyti, kad esu sunerimęs dėl to įgyvenimo modelio. Atrodo, jisai skamba neblogai, bet realybė yra visiškai kitokia. Ir panašu, kad vėl bus kartojamas antrojo ramšio modelis, dėl kurios susiklostė tokia situacija, kai žmonės stovi eilėje prie mano biuro ir tikiuosi kitų parlamentarų biuro tam, kad galėtų pasikalbėti su komisaru. Ir kai kalbasi su komisaru, komisaras tikrai priima visuomet, susitinka su mumis durys visuomet atidarytos, bet jie nieko nepadaro, žmonės nusinčiami atgal. Kai žmogus kreipiasi į vieną, sako, eik pas kitą, dabar pas trečią, pas ketvirtą ir problema niekada neišsprendžiama. Ir kaip sakė vienas žmogus, ar jūs ne, čia nebandote atsikratyti atsakomybės? Ir vienas dalykas, ko norėčiau šioje žemės ūkio politikoje ir ką būtų galima, buvo galima padaryti ankstesnėje, per ankstesnę reformą, tai užtikrinti tinkamą konvergenciją. Ir jeigu men, mes norime, kad tai veiktų tinkamai, reikia keisti situaciją, kaip pavyzdžiui, mano šalyje žmonės gauna tūkstantį eurų ar daugiau už hektarą, o kaimynai gauna šimtą, pavyzdžiui. Tai čia tokia situacija kai gaunama 30 eurų už hektarą žalinimo priemonę, o kaimynas 3 ar 4 šimtus gauna už žalinimo, kaip žalinimo priemonę už hektarą. Tai tą turime keisti, nes jeigu viską padarysime teisingai, tai bus didelė nauda kaimo vietovėms, pamatysime, kaip tai paveiks ir mūsų ekonomiką, pamatysime, kad tai paveiks tas, tuos visus nedidelius mažus ūkius. Ir ponia Dorfmanai, norėčiau pasakyti, kad jūs tai minite savo pranešime, žinau, kad rimtai apie tai kalbate, nes ta pagrindinė idėja, kad tai turi būti skiriama mažiems ūkių, mažiems šeimos ūkiams, kad turime skaičiuoti, nes išmokas ne pagal istorinius argumentus, tai čia tada galime pamatyti realių pokyčių, nes kaimo vietovės Europos Sąjungoje gaudami pusę milijono eurų paramos, ES paramos, skraido e, privačiais lėktuvais, štai kaip jie gyvena. Tai mes turime keisti tokią situaciją. Nes tik tuomet žmonės pritars didesniam žūp finansavimui, jeigu mes šią situaciją pakeisime daugiau negu 2 procentam. Ačiū. E, pagrindinis klausimas mums visiems yra būtent toks ir mes apie tai turim daugiau pakalbėti. Puiku. E, ponas Lin. Visų pirma, <laughs> aš dėkoju už puikų dokumentą. Manau, kad tai yra labai gerai pagrindas mūsų diskusijai šiuo klausimu. Ypač, kai matome, kad e, apie Europos pinigus kalbame. Ir tai reiškia, kad reikia bendros žemės ūkio politikos ir atitinkamai su tuo susijusią atsakomybę reikia apibriežti. Aš turiu du klausimus komisijai. Jeigu teisingai supratau, dėl pristatymo įgyvendinimo modelio, atsiprašau, jūsų planas antrajam žemės ūkio politikos ramščiui yra toks operatyvinių vadinamų veiklos programų struktūra, uh, bus e, sutelkta valstybių narių lygmenių. Aš esu iš labai didelės valstybės narės. Mes turim federalinę sistemą. Federalinės žemės Vokietija sudaro. Kai kurios iš tų žemių yra tokio dydžio kaip e, kitos valstybės narės Europos Sąjungoje. Tada kyla klausimas, ar mes iš tiesų čia viską supaprastiname, ar iš tiesų bus mažiau biurokratijos, jeigu sakome, kad dėrybos dėl antrojo ramšio vyks tik valstybėse narėse, su valstybėmis narėmis. Taip, nebeliktų susidėrumo, kurį iki šiol taikėme. Ar aš viską teisingai supratau, gal kažką neteisingai supratau? Antras dalykas. Pakartos tai, ką sakė ponas Dantan. Jeigu teisingai supratau, e, žalinimo priemonės turėtų būti perkeltos į antrąjį ramsti. Tačiau, kai girdžiu, kad reikės išplėsti kryžminę atitikti, man norisi daugiau sužinoti, kaip tai vyks. Ar galite paaiškinti, ar jūs suplanavote pirmą ir antrą ramščių susijęti, o gal jūs tai ketinate padaryti? Jeigu taip, kaip vyks bendras finansavimas pagal bendrosios žemės politikos antrąjį ramstį? Tai būtų iššūkis kai kurioms valstybėms narėms. Turiu pane Maginis. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju komisijai. Man visai patinka mintis e, sutelkti dėmesį tai, ko reikia pasiekti, o ne kaip tą padaryti. Tačiau man atrodo, kad sąrašą reikės išplėsti, kad įtrauktume ir e, e, saugomą į žemės ūkį, e, vadinamąją tikslų į žemės ūkį ir panašiai. Man norisi sužinoti, ar tai bus ta bazinė pradinė linija ir paskui bus tikimas iš ūkininkų daugiau aplinkosaugos labui. Kitas dalykas. Ūkiai, nesvarbu kokioje dydžio, maži dėl ir vidutiniai, nori garantijų, nori iškumo, nes tai yra verslas. Ir aš šiandienos pasisakymų aš nejaučiu, kad susidarys aiškumas. Ir aš vis dar nesuprantu, ar mes čia kalbam e, paramą e, siejama su hektarais, su žemės plotu, Ar tai bus fiksuotos išmokos, ar visos tos išmokos šimtų procentų e, bus siejamos su papildomais e, aplinkosaugos reikalavimais ir kaip tą bus galima išmatuoti. Ir trečias pastebėjimas - nuoseklumas. Pateiksiu pavyzdį. Airijoje yra tokių e, pelkynų, kur tik krūmai auga ir daugiau niekas, bet ten yra labai daug gyvūnų rūšių. Tam, kad uh, galėtų ūkininkauti, ūkininkai dėja turi aplinkinės plotus purkšti, vasando patenka į vandenį ir daug gyvūnų rūšių dėl to nukenčia. Aš norėčiau, kad reikalavimai būtų tiksliau, nuosekliau apibriešti. Ūkininkai turėtų gauti išmokas, jeigu yra tokių plotų su ypatingomis gyvūnų ir augalų rūšėmis jų teritorijoje, jų plote žemės. E, mes e, negalime reikalauti, kad ūkininkas augintų ypatingas kultūras vien dėl to, kad jo, į jo žemę įeina toks ypatingas žemės plotas. Gal kas nors galėtų man paaiškinti, kas yra teisybė, kas yra sažiningumas, nes apie tai labai daug kalbama e, parlamente, komitete ir panašiai. Ar mes kalbam apie pavienį ūkininką, ar apie ūkį, ar apie šeimą, ar apie visą visuomenę? Kas yra mūsų kolektyvinėje sąmonėje sažiningumas, teisybė. Kas tarnautų visos Europos žemės ūkio politikai teisingai? Posiu Bogovič. Ponas Bogovič. Ačiū už man suteiktą žodį. Ačiū Herbertai, kad parengė tokį dokumentą. kalbant apie diskusiją su paprastinė ir panašiai, visų pirma reikėtų pabrėžti, kad didžiausias supaprastinimo priešas yra stambiausi pokyčiai, naujas požiūris, aiškumo stoka, e, vėlavimas ir panašus kiti dalykai. Dabar jau beveik 2018 metų pavasaris, ar bijau, kad su sanglaudos politika iškils tokių pat problemų nes labai daug pokyčių ir aiškumo trūksta. Taigi, man atrodo, kad mes jau dabar vėluojame ir reikėtų susijimti dėl pinigų žemės ūkiui. Dabar kalbam apie 0,4 procentų BVP mokėjimą tam ir visi sutinka, kad tai yra per daug maisto saugumo labui. Bet kita vertus, 2, skiru, 2 procentus skirti NATO nekelia jokių problemų ir tos 2 procentus visi moka. Mes kalbam tik apie tai, kad 500 tūkstančių daugiau maisto saugai būtų skirta. Žemės ūkio politika yra socialinė politika. Europos vartotojai 15, 16, 17 procentų savo pajamų išleidžia maistui. Kita vertus, turime ūkininkus, kurie susiduria vis, su vis daugiau problemų. Statistika tą labai aiškiai parodo. Taigi, aišku, turime remti šeimos ūkius, turime išsaugoti vidutinio dydžio ūkius. Taip pat, aišku, turime padėti tiems, kurie pradeda ūkininkauti. Nes tik tokiu būdu mes galėsime E, tikėtis daugiau žalinimo, jeigu tie žmonės įžiūrės ateities perspektyvas ūkininkavime. Be to turime suprasti, kad labai skiriasi valstybės, labai skiriasi ūkiai, ūkių dydžiai labai skiriasi, valstybių dydžiai labai skiriasi, todėl sprendimai turi būti praktiški. Aš nemanau, kad užtenka skambiai kalbėti. Žalinimo labui per kryžminę atitikti mes turėtumėm išskirti geriausią praktiką, tarnaujančią aplinkai ir žmonių interesams, leidžiančią užtikrinti sąžiningą paskirstimą. Ir taip pat turim skatinti jaunus žmonės imti sukininkavimo. Tokiu būdu mes galėsime surinkti naujų žinių. Turiu galvoje e, naujų technologijų, skaitmeninių technologijų įvedimą žemės ūkiai tada ūkininkavimo pobūdis pasikeistų ir jaunimas ir vyresni žmonės galėtų ten gyventi. Ponas Agniu. Ačiū pirmininkė, atsiprašau, kad taip vėlai atvažiavau, atėjau, buvau kitam komitete, būčiau norėjęs e, išklausyti visos diskusijos. Labai daug miglotumo čia išmatau. Skaitau tokius termus kaip, e, terminus kaip didelių ūkiai, vidutiniai, maži ūkiai. Kas nusprendžia, kas yra didelis ūkis? iš trijų perspektyvų galima tą klausimą vertinti. Galima sverti pagal plotą, e, bet jeigu 500 hektarų e, ūkis Škotijoje yra kalnuose ir toks pat plotas yra e, Vokiet... atsiprašau, Britanijos pietuose, tai tie ūkiai jokių būdų nėra ekvivalentiški. Arba galima žiūrėti į tai, kiek žmonių dirba ūkija, ūkio didinus nustatant E, kaip, kaip nustatyti, koks ūkis iš tiesų yra didelis, kuris ne? Kas, arba pažiūrėkim kai, visos Europos e, žemyną mastą. Tai, kas Britanijoje atrodo e, mažas ūkis, kam nors rytų Europai gali atrodyti labai didelis ūkis. Man atrodo, nėra taip jau lengva visą tą nustatyti, bet gal tiesiog nustatykim išmokas tam tikram lygiui, fiksuokim išmokas ir jeigu kam nors tas nepatinka, tai e, jie tiesiog galės savo ūkį pasidalinti su sunum, vietoj vieno ūkio bus dūkiai ir abu du galės gauti išmokas. Viskas labai paprasta. Kalbant apie priežimus. Aš žinau, kad šiame dokumente apie tai nėra kalbama, bet žinau, kad labai dažnai e, žalieji kalba apie vadinamosius ūkius fabrikus, komercinius ūkius. Kas kaip galų gale tai yra? Jeigu į paukštininkystės ūkį e, įneši papildomą paukštį arba į keulininkystės ūkį papildomą keulę, staiga skaičius pasidarys per didelis ir ūkis bus traktuojamas kaip e, fabrikas, kaip komercinis ūkis. Ir kitas dalykas, mano senai mėgstama tema, ūkininkai turi kovoti su klimato kaita kas galų gale tai yra. Aš jau daug kartų apie tai esu kalbėjęs. Jeigu jau nusprendžiat tokį tekstą įrašyti, tai sakykit, kad ūkininkas e, turi e, trašų važiau naudoti, metano išmetamo, kiek įmažinti CO2, kiek įmažinti. Gražiai galima apie tai kalbėti, aš nebenau, kad mes ką nors praktiškai pakeisim. Tai yra administratinis košmaras, man atrodo. Ačiū. Pan Jar. Panas Jar. Ačiū, ponė pirmininkė. Tris preliminarius komentarus norėčiau išsakyti. Visų pirma, aš labai džiaugiuosi, kad ponas Agnių galvoja apie bendrą žemės ūkio politiką. Jeigu jums tai įdomu, kas bus, tai kodėl nepasiliekat? Dar vienas dalykas. Dėl tų dešimties įsakymų Jie gal pasiteisino, atsiprašau, 90 Dievo įsakymų, jie taip gerai pasiteisino dėl to, kad e, kai Dievas juos kūrė, nebuvo teisininkų, nebuvo juristų. O dabar aš manau, kai kalbam apie įsakymus bendrai žemės ūkio politikai, turim suprasti, kad netaip jau paprasta viskas yra. Nemanau, kad žemės ūkio politika yra sektorinė. Mes čia turim kalbėti apie ES žmonių išmaitinimą, apie maisto garantijų, maisto saugumo užtikrinimą. Taigi tai yra saugumo politika tam tikrą prasme. Ir aš sutaupysiu šiek tiek laiko ir pateiksiu vieną trumpą klausimą. Buvo įdomu klausytis pono Lins kalbant. Dorfmanui noriu padėkoti už parengtą pranešimą. Man šis pranešimas galėtų tarnauti kaip tiltas tarp komisijos pasiūlymo ir praktinio jo įgyvendinimo. Mes už tai esame parlamente atsakingi. Aš apie tai daug galvojau, koordinatorių posėdis vyko, dėl to aš pavėlavau dabar ateiti į posėdį, bet aš nenoriu, kad Europos komisija išeitų iš salės, susidarius įspūdį, kad Europos parlamentas bijo. Bijo laisvių. Mes visada skundžiamės, kai Europos komisija įveda per daug apribojimų, o dabar komisija daro priešingai, todėl mes turėtume e, tą pasiūlymą išnagrinėti ir aš Dorfmano pranešime labai aiškiai matau, kad tai yra padaryta. Pirmas didžiausias trūkumas yra ne tas, kad nepakanka santykių tarp komisijos ir valstybių narių. Mes kalbam apie kaimo teritorijas. Jų, jos čia nėra pakankamai atspindėtos. Ir kitas dalykas - pereinamiai laikotarpiai. Labai daug kolegų jau apie tai kalbėjo, bet greičiausiai mes e, per numatytus laiko terminus to padaryti negalėsime. Todėl gal dabar reikėtų šiek tiek e, lankščiau žiūrėti į pereinamuosius mechanizmus kolleegid, et, et äh, eesmärgipõhine lähenemine. ponas äh, Padar, ačiū kolegos. Pasirinkto darbo metodo rezultatai atrodo labai neblogi ir mes turėtume stengtis pagerinti BŽUP tokiu būdu. Aš norėčiau pateikti klausimą, kuris dar nebuvo pakankamai paminėtas. Ūkininkų e, vieta tiekimo grandinėje. Prisiminkime, kad egzistuoja rinkos ekonomika. Ir labai daug problemų dėl pajamų e, yra susijusi su tuo, kad ūkininkų pozicija tiekimo grandinėje yra labai silpna. Lankstumas tarp ramščių turėtų būti numatytas per kitą finansavimo laikotarpį ir be abejo valstybės narės turėtų e, labiau prisidėti prie sprendimų, kaip panaudoti pirmąjį ramstį. Kalbant apie skirtingas pozicijas valstybių narių, skirtingas tiesioginių išmokų, skirtingus tiesioginių išmokų lygmenis. Idealiame pasaulyje padėtis būtų tokia, kai pradėsime diskusijas 2020 metais turėtų būti jau išnykę skirtumai tarp valstybių narių. Man labai patiko vakar pristatyta audito rūmo ataskaita. Jeigu neturim pakankamai duomenų apie politikos efektyvumą, tai labai sunku kurti naują politiką. O kalbant apie žemės ūkio politikos kitus aspektus, turime stebėti, kaip skirtingos priemonės veikia, kad mes galėtume nuspręsti, kaip eiti į priekį. Ačiū. Dar porą kalbėtojų. E, pirmiausia, ponas Des. Ačiū, pirmininkė. kalbėsiu vienos iš didžiausių frakcijų vardu ir mes dažnai turime pirmenybę prieš kitus, tačiau šiandien norėjau palaukti. Galiu pasakyti, kad ilgai dirbu parlamente, tačiau niekuomet nesu matęs komisijos pasiūlymo pateikto taip kaip dabar. E, visuomet e, laukiame kažko tobulesnio. Na, o dėl nacionalinių planų, iš tikrųjų, e, Vokietijoje sudaryta iš federalinių žemių ir kai kurios jų turi 12 milijonų gyventojų, 90 tūkstančių ūkių. Uh, nemažai turi daugiau kaip 100 hektarių, tačiau kai kurios turi tik tai 20 hektarų, tai reiškia, tai yra labai mažas ūkis. Bavarijos um, ūkininkai gavo 500 milijonų ūkių, eurų pagal pirmąjį ramsti ir 1 milijardą pagal antrąjį ramsti. Ir tai kainavo nelabai daug. 100 eurų mokamų į antrą E, rapsti 20 moka Bavarija, 20 Berlynas, 30 Berlynas ir 50 Bruselis. Mm, aš matau, kad valstybės narės neišnaudoja antrojo ramščio lėšų. Antrasis ramstis padeda šeimos ūkiams. 60 procentų Bavarijos ūkių atitinka žalinimo išmokų kriterijus. Ir dabar grįžtant prie E, auditorumų išvadų pristatytų vakar, reiktų perskaityti ataskaitas. E, ekologiškas ūkis nebuvo įtrauktas į žalinimo priemonės. Ekologiniai ūkiai buvo skaičiuojami atskirai. Tai nėra auditorumų ataskaita, netgi tai yra politinė ataskaita, man tai yra nepriimtina. Aš siūsiu laišką pirmininkui šio klausimu. Ko trūksta komisijos pasiūlyme yra ekonominės priemonės. Turėtume galvoti apie ūkininkų pajamų užtikrinimą, o to komisijos pasiūlyme trūksta. Kalbama apie daugybę vairiausių dalykų, tačiau svarbiausia yra užtikrinti pajamas ūkininkams, o to pasiūlyme beveik nėra. Ačiū, ponas pas, Posiol. Ponas Nikolson, atsiprašau. Uh, Ačiū. Matau, kad e, pateikti pasiūlymai ir mums iš tikrųjų e, reikia skirtingų sprendimų. Vieni žvelgia į savo šalių perspektyvas, kiti galvoja apie kitus dalykus ir galiausiai aš baigsiu savo kandė, tendencija ir vėliau nebus aišku, kas įvyks. Galų galia įvyks Brexit ir e, kiti dalykai. Niekas nežino, kas bus ateityje. Aš norėčiau sumažinti biurokratinę naštą ir supaprastinti viską. Ir visi to prašo, tačiau kaip prašau pateikti konkrečius pasiūlymus, niekas nežino, ką daryti. Tuo pačiu problemų kyla ir kai kreipėtės į žemdirbius. Ir manau, kad e, bandoma dabar sukurti kitus, kitokius santykius tarp Briuselio valstybių narių ir regionų. Tačiau Europos politiką interpretuojame skirtingai skirtingose valstybėse narėse ir netgi skirtingose regionuose ES politika interpretuojama skirtingai ir įgyvendinama skirtingai. Vieni baiminasi dėl sukčiavimo, kiti baiminasi dėl sankcijų ir nėra Na ir iš tikrųjų, kartais gauna sankcijas valstybės narės e, ne dėl to, kad e, kažką netaip suprato, o dėl to, kad rezultatai nebuvo visai tokie, kaip ES tikėjasi. Ir vakar buvo užduotas labai teisingas klausimas. Kodėl vis mažiau jaunimo tam ūkininkais? Aš tikriausiai po penkerių metų čia nebesėdėsiu, tačiau uh, bus žmonių čia po penkerių dešimt metų ir jie užduos lygiai tą patį klausimą. Atsakymas labai paprastas. Kam tapti jaunų ūkininkų, jeigu jūs matote, kaip e, tavo, e, jūsų klasiokai gauna geresnius darbus, e, geresnį gyvenimo būdą, neturi, dirbti, neturi jie dirbti kasdien 24 valandas per parą, neturi jie užsimti tokiais dalykais. Ir jeigu norite, kad jaunimas prisijungtų prie žemės ūkio, reikia daugiau pinigų, nes tai vienintelis dalykas duodantis paskatą dirbti daugiau ir geriau. Ir reikia pereiti nuo mažo specializuoto ūkio prie didesnio ūkio. O kai kalbame apie išmokų ribojimą, viršutinės ribas, kodėlgi tiesiog nenustatome tų viršutinių ribų? Uh, Na ir jeigu žmonėms nepatinka tos viršutinės, gaila. Viršutinės ribos nepatinka, gaila. Galit e, tą didelį ūkį padalinti į du ūkius ir gausite tas pačias išmokas. Tačiau baigime situaciją, kai vieni gauna daugiau už kitus, nes galiausiai tai neskatina jaunimo prisijungti prie ūkininkų ir tai neskatina ateities investicijų, nes vienintelis būdas jaunam žemdirbiui investuoti – yra gauti paskolą, nes jis neturi pinigų. Jis turi parengti verslo planą, turi dirbti, kad per 20-30 metų pasiektų savo tikslus. Ir tai yra didžiulis iššūkis. Iššūkių turi komisija, mes, e, valstybės narės ir regionai, nes mes e, visi esame toje pačioje valtyje ir nei vienam geriau nebus, jeigu vieni bandys pasinaudoti kitais, visi arba pralaimėsime, arba pralaimėsime. Ačiū. Pona Šuana, kaip naujoji vicepirmininkė, prašau žodis jums. Pone Zunana, įsijunkite mikrofoną, prašau. Ačiū. Schimbări în uh, sectorul agricol cauzate de fapt. Dabar manome, matome pokyčių E, žemės ūkio sektoriuje yra makroekonominės ir mikroekonominės įtampos, e, yra didžiulis netikrumas rinkoje, žemės ūkio produkto kainos sviruoja ir mes turime parengti priemonės, kad galėtume paremti mažas ir vidutinės įmonės bei prisidėti prie ES konkurencingumo. Reikia numatyti uh, žemės ūkio reformas. Rumunija yra viena iš didžiausių e, šalių, turinčių didžiausius žemės e, ūkio paskirtė žemės plotus Europos Sąjungoje, tačiau visgi Rumunijos produktuvumas yra nedidelis ir pajamos iš žemės ūkio nėra didelės. Rumunos žemės ūkis daugiausia laikosi perdėbėjų dėka ir rumuniškų produktų yra labai nedaug. Mums reikia atitinkamų įrankių, kad galėtume geriau konkuruoti ES rinkoje ir gaminti vietinę produkciją. Aš pritarčiau BŽUP biudžetui, kaip bendram biudžetui abiejose ramščiuose ir nesiūlyčiau jokių viršutinių ribų. Reikėtų mm, derinti ES finansavimą ir valstybių narių finansavimą, teikiant paramą ūkininkams. Aš manau, kad numatytos viršutės ribos e, apribos BŽUP galimybės užtikrinti vienodą prieigą mm, prie bendros rinkos ES ūkininkams ir vienodas sąlygas visiems. Ačiū. Labai ačiū. Dabar norėčiau dar kartą suteikti žodį komisijai ir užduoti komisijai klausimą. Klausimą ar pastebėjimą, kurį išgirdau iš žemdirbių. Žemdirbiai man bandė paaiškinti, kaip jie supranta tą naują programą ir Jų manimų 70 procentų žalinimo turi patekti į kitus planus, tačiau dabar to nereikėtų liesti, nes jau tai buvo apibriešta, buvo nuspręsta daryti taip, kaip daroma. Taigi žemdirbiai siūlė neliesti tų 70 procentų. Pastebėjome, kad e, dėl to paskui ir susipykstame. E, arba esame nepatenkinti, kad viską suprantame skirtingai. O dabar šodis ponui direktoriui. Ačiū pirmininkė ir ačiū už klausimus, pastebėjimus. Man didelį įspūdį padarė pono Nicholson pasisakymas, nes jis pabrėžė, svarbiausius dalykus, kurie kelia susirūpinimą ir komisijai, e, mūsų generaliniam direktoratui. Jis pastebėjo tos pačius dalykus, kaip ir mes, rengdami šį komunikatą. Noriu susitelkti į klausimus, kurie kartojasi, e, nes visiems kitiem dalykam neturime laiko, turėsime čia praleisti 2,5 valandos, jeigu norėčiau aptarti viską. BŽP klausimas, kurį minėjo daugelis, buvo santykis tarp europinio, nacionalinio ir regioninio legmens. Yra valstybių narių, kurios organizuotos neregionių pagrindų, yra kitokių valstybių narių ir reikia atsižvelgti į kiekvienos valstybės konstitucinę sąrangą ir surasti atitinkamą struktūrą e, nacionaliniams planams, kuri tai atspindėtų. Kaip tai tiksliau padaryti, reikia nuspręsti ir reikia tai įtraukti į komisijos pasiūlymus. Tačiau galiu Jūs patikinti, kad tai buvo pastebėta, tai buvo pažymėta ir diskutuojant su Jumis ir diskutuojant su taryba ši problema išriškėjo. Taigi nacionalinį planą reiks parengti taip, kad regionai turėtų pakankamai manevro laisvės. Tai bus padaryta, tačiau išsiplėsti šio klausimo negaliu, nes tai bus mano tik asmeninė nuomonė, kuris šioje diskusijoje nėra labai svarbi. Uh, buvo užduotas klausimas, kas nustatys, kas apibrėž naudos gavėją, paramos gavėją. Anksčiau esame kalbėję apie aktyvą, aktyvų ūkininką, o dabar komunikate tai vadinama genuine fama, tikruoju ūkininku. Jau daugelį metų pastebime, jog kyla didelis susirūpinimas parlamente, o taip pat e, visuomenė išreiškia susirūpinimą dėl to, kad parama suteikiama naudos gavėjams, kurie neturėtų jas gauti. Buvo labai sudėtinga e, nurodyti konkrečias prieš, priežastis, dėl ko tie žmonės neturi paramos gauti. Taigi 2013 reformoje buvo numatyta taisyklė, kuri um, atmestų netinkamai slaikytų paramos gavėjus, kurie nėra aktyvus ūkininkai pagal tam tikrus neigiamus kriterijus. Tai buvo sudėtinga, tai buvo sudėtinga sistema, biurokratiškos taisyklės ir kai kuriais atvejais jos e, padarydavo žalą net ir aktyvę veiklą vykdantiems ūkininkams. Taigi dabar e, ta sistema nebetaik Mm, yra savanoriška ir valstybės narės galės ją naudoti, kai matys, kad yra toks poreikis. Buvo minėti ir kiti dalykai, pavyzdžiui, investicijos ir dideli žemės samvininkai, kad E, dažnai žemės savininkai nėra ūkininkai ir jie nepatenka į terminą tikrasis ūkininkas. Iš tikrųjų sunku savoką genuine farmą, tikrasis ūkininkas įvesti į teisės aktus. Mes bandome įvesti tokią apibriežtį, tačiau mm, mūsų siūlomame modelyje valstybėms narėms teks didesnis vaidmuo apibrėžiant tikrojo ūkininko statusą. Ir aš manau, kad tai yra protinga, nes padėtis valstybėse narėse skiriasi ir problemos, kurios patiria valstybės narės, nėra tokios pačios. Vienoje valstybėje tai gali būti, na nežinau, investicijos, kitoje tai gali būti e, tai, kad e, ūkininkavimas tampa tik pagalbinė verslo šaka ir tai nėra esminė įmonių veiklos rytis. Turi būti daugiau subsidiarumo, daugiau kompetencijų valstybėms narės suteikiama apibrėžiant, ką reiškia tikrasis ūkininkas. Ir būtent taip ir viskas vyksta pagal omnibus procesą. Buvo užduotas klausimas dėl rodiklių ar mes dabar siūlysime naujus rodiklius, naujus e, galtinių rezultatų arba poveikio rodiklius. Ir netgi buvo sakoma, kad dabar rodiklių nėra ir tai reiškia, kad e, dabar iš esmės negalime atlikti realistiško BŽP rezultato vertinimo. Nesutinku su tokiu pareiškimu. Jau prieš daug metų mes E, antrajam ramščiui esame numatę veiklos rezultatų vertinimų sistemą. Na, ir be to, 2013 metais atlikus reformą buvo numatyta bendra vertinimo ir stebėsino struktūra. Ir ten numatyta daugybė rodiklių, skirtingo pobūdžio rodiklių, kurie yra naudojami vertinant politiką. Viena problema su tais rodikliais būtų tik jų gausa. Daugybė rodiklių yra ir mes pabandysime sumažinti rodiklių skaičių ir atsirinkti geriausius bei realistiškiausius rodiklius Mes nebandysime iš naujo išrasti rodiklių, naujų rodiklių nerenksime, nes trūks duomenų, nebus iš kur paimti duomenų. Dabartiniams rodikliams duomenų šaltinius turime, taigi dabar vyksta Taip tik toks procesas, bandome parengti rodiklių katalogą, kuris būtų ribotas, kalbant apie rodiklių skaičių, tačiau kuris galėtų remtis e, dabar turimais duomenimis ir duomenų šaltiniais. Taigi taip rodikliai būtų pakankamai gerai pritaikomi. Pone Sandra Rodrikselės kritikavo BŽP ir nemažai savo kritinių pastabų nukreipė ir į komisiją. Galiu pasakyti, kad 2013 reforma uh, kuri dabar yra mm, e, vykdoma kaip politikos kryptis, buvo patvirtina tiek taryboje, tiek parlamente. Tiek taryba, tiek parlamentas ją patvirtino didžiąją daugumą. Taigi mes esame vienoje valtyje. Sprendžiant, kaip pagerinti padėtį, jeigu padėtis jau tokia neprimtina. Dar vienas dalykas buvo minėtas kartų kaita jauni ūkininkai. Ponas Nikolson labai teisingai pastebėjo e, priežastį šio klausimo. Kartu kaita komunikate minama ir komisija sakė, kad tai yra vienas iš svarbiausių aspektų BŽUP ateičiai. Svarstoma, kaip pritraukti jaunus ūkininkus į šią verslo šaką, tačiau kaip ponas Nikolson minėjo, šio reiškinio priežastis skiriasi valstybėse narėse. Ir taip pat ir nevienodais gerai sekasi pritraukti jaunimą į žemės ūkį. Vienose valstybėse narėse jaunimas nori, eina į žemės ūkį, kitur jie visai nenori dirbti šioje srityje. Taigi, uh, vėlgi netaikykime vienodos politikos visiems. Tikslingai spręskime problemas ir aiškinkime, kodėl jauni ūkininkai nenori užsimti šiuo verslu. Buvo sakyta, kad komunikate nėra pakankamai dėmesio skiriama situacijai rinkoje, kad nėra ekonominio aspekto. Galiu atsakyti, kad e, komisija e, į savo darbo atvakę yra įtraukusi žemdirbio vietą maisto grandinėje. Mes esame tai numatę kaip vieną iš savo prioritetų. Mes norime, įtraukti atitinkamas konkurencingumo nuostatas į e, bendrą rinkų organizavimą. Jau buvo 2011-aisiais įtrauktos atitinkamos nuostatos, jos nebuvo pakankamai gerai išnaudotos, nebuvo pakankamai išnaudotos. Komisijos komunikate kalbama apie tikslingesnį, tikslingesnę paramą pajamoms. Taigi bus pagerinta padėtis tų, kuriem paramos reikia labiausiai pagal BŽUP sistemą ir išmokų perskirstimo sistemą. Tokia sistema ir dabar taikoma, jau komunikate tai yra minima. Tikrojo ūkininko apibrieštis čia vėlgi svarbi. Tikslingesnis paramos naudojimas yra būtent tokia priemonė. Tačiau, žinoma, negalime pamiršti, kad e, BŽP ir tai yra taip pat e, teisėkuros atstovų tikslas, tai yra į rinką orientuota politika, į bendrąją rinką orientuota politika. Taigi BŽUP turi būti konkurencinga, turi skatinti konkurencingumą. E, turi skatinti produktų eksportą. Žinote, kad e, žemės ūkio produktų eksportas e, pastaraisiais metais padidėjo, taigi orientavimasis į eksportą sukuria vertę taip pat ir vidaus rinkoje. sukuriama galimybė ES e, žemės ūkių potencialui aukti. E, ir taip pat auga pridėtinė sektoriaus vertė. Tai yra viena iš esminių BŽUP pozicijų ir to siekime daugelį metų. Ne tik komisija to siekia, bet tai ir parlamentas, ir taryba. Dėl to tai yra vienas iš komunikato kertinių akmenų. Mes vis dar manome, kad paramą reikia naudoti tikslingiau, skirstyti tikslingiau ir kad reikia pasirūpinti tais, kam paramos labiausiai reikia. Per diskusijas taip pat buvo minėta, kad tai minėjo keletas kalbėtojų, kad dabartinė BŽP nėra pakankamai homogeniška. Ir mes jau nekartą sakėme, kad jeigu pažvelgtume į pirmąjį ramstį, yra 60 arba 70 skirtingų variantų, iš kurių gali rinktis valstybės narės. Mes turime savanoriškos susietosios paramos um, daugiau kaip 50 rušių ir valstybės narės gali išsirinkti, jį buvo mm, ir įgyvendinti. Uh, skirtingas paramos rušis. Taigi susidaro situacija, kai galimybė e, atsirasti iškraipimams rinkoje yra jau dabar reali, kai valstybė narė taiko politiką be savanoriškos susietosios paramos, o kita e, ją taiko iki didžiausių galimų ribų, tai tuomet, žinoma, ypač pasienio regionuose gali atsirasti paramos dėl konkurencingumo vienoje sienos pusėje, taip sakant, ir kitoje. Netgi, jeigu žiūrime į dabartinį status quo, į dabartinę padėtį, o ne į padėtį ateityje. Aš manau, kad Europos Sąjungoje 28 mm, narys, 28 narės dabar yra ir yra tik svajonė užtikrinti vienodas sąlygas visiems. Tačiau tai nėra pačio modelio problema, tai yra problema, kuri jau dabar egzistuoja ir kuri tikriausiai egzistuos dėl to, kad mes nenorėsime mažiau lankstumo ir mažiau subsidiarumo. Jau buvo pasakyta, kad e, gyvūnų gerovė nebuvo paminėta komunikate beveik nebuvo paminėta. Aš ją paminėjau šiandien kalbėdamas ir e, komunikate, man atrodo, tai minima. Be to, tai yra kompleksinės paramos reikalavimų dalis. Nesilaikantis gerovės, e, gyvūnų gerovės reikalavimų negauna pilnų išmokų. Be to gyvūnų gerovės teisės aktai nepatenka į BŽUP sritį ir Agri generalinio direktorato sritį. Tai yra Santė generalinio direktorato kompetencija ir aš manau, nuo ten ir reikia pradėti. O mes BŽUP kontekste bandome tiesiog prisidėti prie dabartinių taisyklių laikymusių, pavyzdžiui, susietoji parama, kompleksinis paramos susijimas, kryžminiai reikalavimai. Mes stengiamės užtikrinti, kad reikalavimų būtų laikomasi ir be to niekas nekliudo valstybėms narėms nustatyti gyvūnų gerovės standartų, kurie viršintų dabar esamus standartus pagal teisės aktų reikalavimus. Tokia yra vykdoma politika ir tokia politika bus vykdoma ateityje. Taigi komunikate tai nepamirštama ir nepamirštama ir būsimame BŽP modelyje. Ponas Hauslink minėjo, kad jam susidaro įspūdis, jog mūsų komunikatas grindžiamas uh, idėja, jog komisija nenori čia prisimti atsakomybės ir jie atiduoda valstybės narės. Kiti sakė, kad e, Agri generalinis direktoratas e, turi mažiau darbuotojų ir dabar nebenori atlikti darbų ir nori juos atiduoti valstybėms narėms. Ne. Taip tikrai nėra. Komisija, tiesą sakant, e, elgėsi visai netaip. Mūsų politika buvo kritikuojama dėl to, kad ji yra pernelik sudėtinga ir dėl to, kad komisija pernelik kišasi į tai, kas vyksta vietoje. Buvo minėtos sankcijos, finansinės korekcijos. Nors tos sankcijos buvo susijėtos ne su politikos dalykais, o su įgyvendinimo dalykais vietoje. Taigi pirmas klausimas, kurį norime užduoti, yra ne tas, ar mums trūksta darbuotojų, ar mūsų na, darbo našta per nelik didelė, bet ir tas modelis tikrai mums pakankamai darbo suteikia. E, taigi, mes galvojame, ar čia reikia nubrėžti tą skiriamą ribą tarp europinio ligmens ir nacionalinio lygmens. Aš manau, kad visgi ta riba yra labai svarbi. Panas Hausling taip pat minėjo, kad 80 procentų um, žalinimo um, apriepia 80 procentų um, numatytas yra žalinimas, o 5 procentai buvo minėti auditorumo ataskaitoje. Ne taip viskas yra. 5 procentai yra teritorija, kur audito rūmai mato pagerėjimą. Iš tiesų teritorija, kurią apima žalimas, yra 50 procentų. Tačiau mm, auditorumai bandė atsakyti į klausimą, ar žalinimo išmokos pasiekė savo tikslą. Dar vienas dalykas, kurį minėjo rūmai, buvo tas, kad e, komisijos pradinis pasiūlymas buvo kur kas ambicingesnis negu galutinis rezultatas, kuris buvo patvirtintas po teisėkuros proceso. Ir tai yra labai svarbu, nes komisijos pasiūlymas, kuris buvo gana simpl, paprastas ir e, aiškus, buvo labai atskiestas, buvo numatytos įvairiausios išimtys, variantai ir dabar turime rezultatą, gauname įvertinimą iš e, auditorumų, nežinau, ar dėl politinių priežasčių toks vertinimas pateiktas ar ne, tačiau jis yra koks yra. Komunikate buvo kalbėta apie aplinkosauginę struktūrą ir buvo sakyta, kad mes norime nutolti nuo sistemos, kuri daugelio žmonių nuomonė nepasiekė savo tikslų. Mes bandome supaprastinti sistemą, įtraukiant, ir dar kartą pakartosiu, įtraukiant žalinimo reikalavimus konkrečiau ir ambicingiau į iš ankstinės sąlygas. Ir taip pat norime numatyti tą pagrindą, bazinę liniją antrajam ramščiui viskas taptų paprasčiau, kadangi kompleksinis paramos susijimas yra gana veiksminga sistema ir daug žadanti sistema. Uh, something... Taip pat buvo kalbama apie ES požiūrį, ponas De Castro, man atrodo, apie tai kalbėjo, į, į, apie strateginį planą, kad tai galėtų būti bendrafinansavimas antrajame ramstyje. Bendrafinansavimas antrajame ramstyje yra ta tema, kuri yra susijusi su diskusijomis dėl daugiametės finansinės programos. Ir kaip matote, pastarajame komunikate komisija to nemini, kalbant apie daugiametę finansinę programą. Tikimės, kad tai bus gera nuoroda šią prasme. Tačiau tai nėra susijęs su tuo, ar bus tas strateginis planas ir kaip jisai turi būti kuriamas. Man atrodo, kad tai yra tas kontekstas, kuris nėra realistiškas. tikiuosi, kad teisingai pasakysiu pavardę, ponas Kolombie kalbėjo apie tai, kad komisija lyg bando sumažinti išmokas. Ne. Visiškai akivaizdu, kad toks nėra mūsų siekis, nėra komisijos siekis, ypatingai mano komisijos nario, mes manome, kad tiesioginės išmokos yra paramos pajamoms stuburas ES ir toliau turi vaidinti šį vaidmenį. Ir mes norime tiesiog pasiekti tikslingesnės sistemos, kuri geriau atitiktų ūkininkų situacijas regionuose. Teisės aktų institucijų vaidmuo šiame procese bus toks, koks visuomet būdavo ir bus suvaidinamas, manau, šimtų procentų. Viskas nulemiama bazinių aktų su visu reikiamu turiniu, remianti e, įprasne tradicinę sąrangą, kas buvo pasirinkta 13 metais, arba įgyvendinimo modeliu, kuris dabar numatytas naujame komunikate, bet kuriuo atveju teisės aktus tvirtinančios institucijos turės nuspręsti, ar tas variantas, kurį siūlo komisija, yra pageidaujamas ir kokiu būdu jis turėtų būti įtraukiamas ir išdėstomas teisinėme akte. Kol kas aš nematau jokių skirtumų lyginant su ankstesnėmis situacijomis teisės aktų rengėjai tars paskutinį žodį, teisės aktų sprendančios institucijos tars paskutinį žodį šiuo klausimu. Ir mes laukiame tų diskusijų. Nemažai klausimų buvo minėta, pažiūrėjau, konvergencija, išorinė konvergencija. Aš nenorėčiau to komentuoti, nes tai labai glaudžiai susiję su daugiametė finansinė programa ir atitinkamoms diskusijomis. Uh, Ir aišku, iškilstas klausimas ir vėlesnė, vėlesnėse diskusijose apie daugiametę finansinę programą. Buvo trys labai aiškus klausimai, kuriuos uždavė ponas Lins. Pirmasis buvo vėlgi susijęs su žų plano architektūra. Aš tik tai galiu pakartoti, kad aišku, konstituciniai reikalavimai valstybėse narėse bus gerbiami ir tam prireiks įtraukti ir regionus, ir žemės Vokietijoje į tuos planus atitinkamai. Ir aš, pažiūrėjau, negaliu šimtų procentų aiškiai atsakyti, kaip tas bus daroma, bet mes tą rengėme ir puikiai suprantame, kad tai yra labai svarbus klausimas, kurį, į kurį reikia atsižvelgti taip pat norėčiau pasakyti, kad žinome, jog ta architektūra turi užtikrinti, kad nebūtų vilkinamas procesas, ta prasme, kad visi turėtų laukti tų lėčiausių, lėčiausio elemento procese. Viskas turi būti sukūriama taip, kad veiktų ir kad tai netrukdytų mums siekti pažangos. Ponas Lins taip pat klausė štai ką, ar, jis, ar teisingai supratau, kad žalinimas patenka į antrąjį ramstį, atsakymas ne. Mes nebandome žalinimo įtraukti į antrąjį ramstį, bandome jį įtraukti į bazinės sąlygas, kurios yra susijusios su kompleksinio paramos susijimo logika pagal dabartinį reglamentą. Taip pat buvo paklausta, ar pirmasis ir antrasis ramšiai nebus firknuft, jūs sakėte vokiškai, sujungti, susieti, surišti. Aš manau, kad jie ir taip jau yra susiję, nes tai yra vienos politikos dalis, tai bžūp yra viena politika ir ją sudaro pirmasis ir antrasis ramstis. Ir tam tikrą prasme, aišku, bus galima juos susijęti strateginiu planu ir tuo faktu, kad valstybės narės gilinsis į planavimo proceso kontekstą ir tikslus, kuriuos jos gali pasiekti priemonėmis pirmajame arba priemonėmis antrajame ramstie. Ir tos ekologinės priemonės, kurias aš minėjau, toje schemoje yra vienas pavyzdys, kaip valstybės narys gali nuspręsti turėti tą tarpinį ekologinį aplinkosauginį elementą, pavyzdžiui, maistinių medžiagų planą ar panašiai, laisvanoriškų pagrindų pagal pirmąjį ramstį ir taip pat galėtų spręsti tas tuos klausimus, kurie yra susijęs su, pavyzdžiui, maistinių medžiagų planais antrajame ramstyje. Tai toks galėtų būti pasirinkimas valstybėms narėms kuris, aišku, atitinka subsidarumo principą. Pane Maginis klausė apie tą bazinę liniją, bazinį, bazinį pagrindą. Čia bus, aišku, tas bazė tai bus tos sąlygos. Ir viskas ant jų bus statoma. Kaip matėte ir schemoje, reikės laikytis tų bazinių reikalavimų, bazinių sąlygų ir po to visa, visa tai bus siejama po to su jomis. Jūs taip pat klausėte, ar bus Pirmajame ramstyje išmokos parama už plotus. Man atrodo, komunikate nėra sakoma, kad tas nėra įmanoma ateityje. Niekas nesako, kad negali būti federalinė išmoka nustatyta už hektarą ateityje, tačiau viskas, visos išmokos bus siejamos su aplinkosauginiais reikalavimais pagal tą sąlygų elementą. Taip pat jūs sakėte, kad nereiktų mokėti už naujas natūralias buveinės, bet mokėti už dabartinės buveinės. Tai mes čia dabar tada grįžtame prie to klausimo, kurį iškėlė auditorumai ir aš e, atsakydamas ponui Hoislingui minėjau tai. Klausimas čia štai koks. Ar didesnės aplinkosauginės ambicijos nereikš, kad mes viršysime tai, ką dabar turime, kurdami dar daugiau aplinkosauginių elementų susijusių su bžūp, nei yra dabar. Aš neturiu sažiningumo apibrėžimo, Tai yra sudėtingos politinės diskusijos, kurias teks surenkti, remiantis komisijos pasiūlymų ir teisės aktos tvirtinančių institucijų. Tačiau turiu pabrėžti, kad viešose diskusijose ir politinėse diskusijose sąžiningo tiesioginių išmokų paskirstimo apibrėžimas labai dažnai iškyla. Ir naujausias pavyzdys buvo rezoliucijos projektas dėl biudžeto vykdymo patvirtinimo, kur komisija kviečia labai griežtai atsižvelgti į sąžiningą tiesioginės paramos paskirstimą savo pasiūlymuose ir tas sažiningesnis paskirstimas yra susijęs dažniausiai su 20-80 pavyzdžių. 20 procentų ūkininkų gauna 80 procentų paramos. Tai čia reiktų pradėti nuo tos logiškos situacijos, kad žemės paskirstimas laikos yra, vyksta pagal 80-20 santykių. Santykiai 20 procentų ūkininkų dirba 80 procentų žemės ūkio paskirties žemėje. Taigi a priori sistemoje, kuri pagrįsta žeme plotais, reiškia, kad 80 procentų paramos skiriama 20 procentų ūkininkų. Jeigu detaliau susipažintumėme su skaičiais, pamatytumėme, kad 71 procentas paramos eina ūkiams tarp 5 ir 220 hektarų. Tai čia iš esmės ir keičia suvokimą, nes tai rodo, kad visi tie 80 procentų skiriami ūkiams, kuriuos paprastai laikytumėme kaip absoliučiai normalius šeimų ūkius įvairių dydžių, kaip ponas Desas minėjo situaciją Bavarijoje, kur struktūros yra mažesnės, bet kitose valstybės narėse ūkis ir net Vokietijoje, kitose jos vietose ūkiai 100-150-200 hektarų ūkiai būtų absoliučiai normalūs. Taigi nereiktų čia per greitai mestis prie išvadų dėl to 20-80 santykio, bet labiau gal pasigilinti reiktų į skaičius, nes vis tiek yra svarių priežasčių, kodėl tas yra minima komunikate kad būtų galima įsigilinti, kurie gauna daugiausia šimtus tūkstančių milijonus, netgi eurų gauna iš žūp ir paklausti, ir tą mes darėme ankstesniuose pasiūlymuose, ar čia nėra masto ekonomijos, kuri pateisintų, pavyzdžiui, viršnės ribos nustatymą ar kažkokius panašius dalykus. Beveik jau baigiau. Dar vienas svarbus klausimas, kuris buvo užduotas, yra dėl pereimo. Čia reikia daryti skirtumą tarp dviejų situacijų. Kai kurie kalbėtojai minėjo tai, kad galbūt nepakankamai turime laiko iki kitos kadencijos parlamento kad užbaigtumėme dėrybas dėl pasiūlymų dėl žūb ateities. Tai tokioje situacijoje, man atrodo, dėrybos ir toliau vyktų vėliau. Ir aš tik galėčiau spėti, kuomet tai galėtų nutikti. Ir tokiu būdu susiklosi tokia situacija, kai mes ne, ne, nesuspėsime gyvendinti naujos politikos nuo 21 metų ir tada reiks papildomų uh, atitinkamų priemonių ir aš manau, kad tokia situacija buvo ankstesnėje reformoje, kai perinamojo pobūdžio reglamentas buvo pasiūlytas ir buvo patvirtintas institucijų. Ir aišku, mes esame pasirengę pateikti reikiamus pasiūlymus, jeigu tokia situacija vėl pasikartos. Bet yra kita situacija, pažiūrėjau, jeigu viskas vyks pagal planą, tačiau, tarkim, kyla klausimas, kiek užtruks įgyvendinti tuos sprendimus, ypatingai, pavyzdžiui, kalbant apie naują gyvendinimo modelį kai jis bus patvirtintas. Tai aišku, čia vėlgi mes turime pakankamai ilgą perinamai laikotarpį numatyti, kad visais ligmenimis ta nauja sistema galėtų būti įgyvendinta. Ir tai reiškia, kad turi būti pakakti laiko ir valstybėms narėms, mokėjimo agentūroms, ūkininkams, kad jie suprastų, kas vyksta ir kokia jų situacija toje sistemoje ir kad komisijai būtų palikta pakankamai laiko aš čia taip kukliai sakau, bet vis tiek ir mums juk labai tai svarbu. Mes nesame diskusijų centre, mes irgi norime kažkaip suspėti viską padaryti, tvirtinant nacionalinius planus. Ir to mes negalime per naktį juk padaryti. Taigi aš manau, kad tikiuosi atsakiau į esminius klausimus, jeigu visus neatsakiau, tai atsiprašau, bet e, aš manau, kad turėsime ir daugiau galimybių apie tai pasikalbėti. Ačiū. Ačiū. Mes iškėlėme, Mes iškėlėme įvairias problemas savo klausimais ir į, įvairius aspektus. Aspektai buvo pristatyti. Labai svarbu, kad būtų pateikiami atsakymai Ir, na, aš tikrai labai norėčiau padėkoti už tikrai labai išsamius ir aiškius atsakymus. Mes visuomet e, labai džiaugiamės, kai galime gauti atsakymus iš ekspertų, kai patikime tuos klausimus e, komisijai. Ir man atrodo, kad pasirinkome teisingą kelią ir aš norėčiau padėkoti už aktyvų komisijos dalyvavimą, už bendradarbiavimą. Mes, kaip jūs sakėte, dirbame irgi paraleliai, siekdami geresnės ateities ir jeigu viskas klostysis sėkmingai prieš ir viską padarysime iki rinkimų, tai tuomet galėsime sakyti, kad ir komisija, ir valstybės narės galės tęsti savo darbą, kad galiausiai būtų gyvendinta ši svarbi politika. Aišku, nebus lengva tą padaryti, bet gyvenimas jau toks yra, kad problemų kelyje pasitaiko nemažai. Taigi norėčiau visiems padėkoti. Ir dabar tik tai norėčiau dar suteikti žodį ponui Dorfmanui, kad jisai apibendrintų tas diskusijas. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Aš labai trumpai apibendrinsiu diskusijas, e, nekomentuosiu turinio, nes tikrai buvo labai daug įvairių įdomių klausimų ir tos diskusijos buvo labai įdomios e, apie turinį. Ir kovo 12 dieną Strasbūrę aš pristatysiu pranešimą ir tada galėsime esminės tokias diskusijas dėl jo surenkti. Bet dar norėčiau paprašyti kolegų perskaityti pranešimo projektą jau dabar, ir norėčiau paraginti jūs dirbti konstruktyviai ir pateikti konstruktyvius pakeitimus, kaip jūs jau ir apie tai kalbėjote. Aš esu pasirengęs jūs išklausyti, durys mano atviros ir, man atrodo, turėtumėme pabandyti laikyti savo terminų, kad galiausiai gegužės pabaigoje būtų galima jau pristatyti komisijai parlamento nuomonę šiuo klausimu ir taip pat labai svarbu, kad visi tie svarbus principiniai klausimai, kurie buvo šiandien keliami, taptų parlamento pozicijos elementais, kad mes kaip teisės aktus tvirtinanti institucija galėtumėme pasirūpinti, kad tie pagrindiniai principai būtų priimti. Ir dėkoju dar kartą visiems ir komisijos darbuotojams už tikrai labai vaisingas diskusijas. Jeszcze raz panu dziękujemy. Wszystkim pana. Dar kartą labai dėkoju e, gerbiamiams parlamentarams, e, gerbiamam Dorfmanui, dėkoju ir komisijai. Neribosime šios diskusijos, tačiau labai svarbu išklausyti vis, ir labai svarbu išklausyti visų idėjų. Tačiau lang, laikas bėga ir mes dabar turime pereiti prie paskutinio klausimo. Europos e, e, atsparumo antimikrobinėms medžiagoms strategijos. Aptarsime, ar antibiotikų naudojimas žemės ūkėje, gyvulininkystės ūkiuose turi būti ribojimas. Agrikomitetas yra atsakingas komitetas, ponė Agilera yra mūsų pranešėja, turime naują darbų planą ir matome, kad e, ši tema labai aktuali, kalbant ir apie veterinarinius maistus, ir apie vaistus žmonėms, ir apie pašarus matome, kad e, gydimo priemonės e, praranda efektyvumą. Ir nepamirškime, kad dabar, kai jau komisija yra parengusi naują e, veiksmų planą, komitetų nariai susitiko lapkričio 30 dieną ir buvo nuspręsta 53 plus reglamentą pakoreguoti ir be to Envi Pone Kadenbach rengia pranešimą. Yra Ragri komiteto pakaitinė narė, tuo mes labai džiaugiamės. Vadinasi, mes galėsime tą darbą įtakoti. Ir aš norėčiau ponui Kasi e, suteikti galimybę pasakyti, nes jis yra mūsų nuomonės autorius. Pone Kadbach iš aplinkosaugos komiteto e, labai daug dėmesio šiais ryšiai skiria, todėl gal vis tik jai pirmiau suteiksiu žodį. Ne, atsiprašau, paskui jai suteiksiu žodį. Members... Ačiū pirmininkė. Matome, kad antimikrobinė rezistencija dabar pripažįstama pasaulyje kaip viena iš rimčiausių grėsmų žmogaus sveikatai. Bet e, kol kas per pastarosius 30 metų padarytas tik vienas antibiotikų atradimas. Praėjusiu metu vasario mėnesį PSO pranešė, kad reikia uh, rasti naujų antibiotikų, kurie būt, kuriems vai, lygos nebebūtų atsparius ir tai atneštų labai daug naudos ekonomikai. Uh, Mes žinome, kad labai daug gydytojų naudojasi antibiotikais gydydami žmonės ir e, tą patį galime matyti ūkiuose. Antimikrobiniai vaistai yra naudojami gyvūnų sveikatai užtikrinti. E, antibiotikų naudojimas gyvulininkystėje suvaidino labai svarbu vaidmenį užtikrinant gyvūnų gerovę ir gydinant, gydančių lygas. Tuo požiūriu Kalbėdami apie antimikrobinę rezistenciją, mes turime pripažinti, kad gyvūnų ir e, žmonių sveikata yra labai glaužiai susiję. E, kalbant apie antibiotikų naudojimą ūkiuose, aš suprantu, kad automatiškai žmonės tengiasi, e, kad kuo mažiau būtų naudojama antibiotikų, net ir šyrit mes girdėjome kad e, reikia stengti sumažinti administracinę naštą ūkiams. Bet pripažinkime, kad e, tai nepaprastai daug kainuoja visuomeniai, jeigu e, mes nebegalėsime gauti vaistų, kurie apsaugo mūsų sveikatą. Todėl savo nuomonėje mes ir bandome rasti pusiausvyrą. Kaip aš jau pasakiau, tik vienos klasės antibiotikai per pasarosius 30 metų buvo išrasti. E, nepaisant to, kad Europos komisija investavo daugiau negu 1,3 milijardų į e, mokslinius tyrimus šioje srityje. Aš mačiau neseniai statistiką. Tai rodo, kad reikia ieškoti kitų veikimo būdų. Kitos valstybės, pavyzdžiui, Naujoji Zelandija, sukūrė naują požiūrį veterinarijoje antibiotikų naudojimui ir sakoma, kad iki 2030 metų reikėtų e, rasti galimybę visiškai išvengti dabartinių antibiotikų naudojimą, mes sėtumėm ir ES kažką panašaus daryti. Tikslas užtikrinti, kad nekaltintume tik viskuo ūkininkų. Problemos yra žymiai gilesnės ir platesnės negu žemės ūkio sektorius. Mes e, turime apskritai kalbėti apie tai, kad antibiotikai daug metų buvo per daug naudojami ir už tai mes esame visi atsakingi. Ir savo nuomonėje mes e, prašome, kad būtų uh, ieškome teisėjų kūrinių sprendimų, verslo kultūros pokyčių, švietimo, informavimo sistema turi būti pakeista, bet to turime kalbėti apie tartutinį bendradarbiavimą. Aš e, labai norėsiu bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais ir kitais nariais, tikiuosi, kad kartu mes galėsime ženkliai prisidėti prie Envi komiteto pranešimo. Tikiuosi, kad Envi pranešėjai ir kiti nariai dar apie tai pasisakys. Aš tik tai norėjau kolegoms pasakyti, pakeitimus galima teikti iki vasario 28 dienos. Ačiū pirmininkė. Dziękuję. E, ačiū, ačiū už tai, kad suteikėt, pateikėt aiškius e, terminus. Dabar žodis vicepirmininkiai Maginis. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Man atrodo, kad e, dėl šio dosie mes labai sutarėme, nes tai yra žmogaus veikatos klausimas, visiems tai labai rūpi ir aišku, Žemės ūkio komitetas turi savo nuomonę išdėstyti. Dėl pirmos dalies, man atrodo, reikia pripažinti, kad šis klausimas yra aktualus ne tik gyvuliams ir antibiotikų naudojimo su jais, bet ir žmonių sveikatos požiūriu. Antra dalis. Aš džiaugiuosi, kad pranešėjas kreipėsi į komisiją ir valstybės narės parengti veiksmų planus Mums tokių veiksmų planų reikia regionų ir vietos lygmenių, kad galėtume pasiekti išsikeltų tikslų. Tad e, reikia koordinuoti valstybėse narėse sveikatos ir Žemės ūkio ministerijų darbą. Trečia dalis. Man ši e, tema yra pati svarbiausia. Jau dabar turime teisės aktą, kuriame šios, e, šios aktualijos sprendžiamos. Pavyzdžiui, mediciniai pašarai 2016 metais tokia direktyva buvo patvirtinta. Bet kažkart, kai kalbame, kad reikia naujų teisės aktų, aš susinervinu. Nes mes turime pirmiausia galvoti apie egzistuojančių teisės aktų įgyvendinimą, nes tai yra reikalinga. Ir tai Žemės ūkio komitetui turėtų būti aiškiai suprantama. Įgyvenkime tai, dėl ko jau neseniai susitarėme sutarta ir stengiamės pasiekti rezultatų. Dėl mokslinių tyrimų, taip, jie gyvybiškai svarbus, e, reikalingi ir žmonių labui, ir gyvūnų sveikatos labui antibiotikų srityje. Yra, e, aišku, keliamas klausimas, kiek tie moksliniai tyrimai kainuoja ir ar įmonės nori imtis tokio darbo mes visuomet remiame e, idėją, kad prevencija geriau negu gydimas. Todėl e, gyvūnų E, laikymas, tengiantis išvengti lygų, yra labai svarbus. Aš pritariu valstybėms narėms, kurios sako, kad mes. E, ka, atsiprašau, aš nepritariu valstybėms, kurios sako, kad mes e, visiškai antibiotikų nebenaudosime, pagalvokime apie gyvūnų gerovę, jeigu gyvūnas serga, tai antibiotikų galbūt reikia. Aštunta dalis man irgi labai svarbi. Turėtumėm pasverti, kada antibiotikais yra piknaudžiaujama. Vėlgi, mes jau turime prieimę atitinkamą teisės aktą. Reikia tik, kad valstybės narės įgyvendintų tuos teisės aktus, juos kontroliuotų ir stebėtų. Tik taip mes išnaikinsime piknaudžiavimą antibiotikais. Ir paskutinis pastebėjimas dėl sveikatos. Mes turime garsiau apie tai kalbėti, kad žmonės suprastų, koks yra ryšys tarp gyvūnų sveikatos ir žmonių sveikatos. Labai norėsiu išklausyti jūsų vyresnės diskusijas. Santos. Ponas Santos. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pagirti poną Kasį, parengus tokią nuomonę. Ir dėkoju jam už prezentaciją. Antimikrobinė rezistencija nėra viena, ne tik viena iš didžiausių mūsų problemų, tai yra pasaulinio masto grėsmė. Su lygomis turime kovoti nepakengdami profilaktikai E, pas, pasikartojančiais atvejais. Galų gale bus labai svarbu išlaikyti galimybę išgydyti ir gyvūnus, ir žmonės. Turbūt dėl to visi sutarėme. Čia aš dar kartą norėčiau pabrėžti, kad naujasis veiksmų planas yra trejopas. Kalba apie žmonių sveikatą, gyvūnų sveikatą ir aplinkos apsaugą. Bet uh, E, žinia, kad gali atsirasti naujos rūšies e, antimikrobinė rezis, rezistencija. Mat Kasi savo, praneši, savo nuomonėje kalba apie naujas tendencijas e, ūkininkavimo šioje srityje. Varstybių narių veiksmų plano įgyvendinimui reikia daugiau dėmesio skirti, reikia gerų iniciatyvų, kad visi jų priimtas nuostatas įgyvendintų. Man atrodo, kad reikia išmatuojamų tikslų, kurie leistų mums išmatuoti e, priemonių, kurių įmamės veiksmingumą. Taip pat labai svarbu kalbėti apie tarptautinį bendradarbiavimą, ne tik tarp valstybių narių. Mes turime kalbėti ir apie e, santykius tarp ES ir kitų trečiųjų šalių regionių organizacijų. Tik taip mes visi kartu bendradarbiaudami galėsime su antimikrobinė rezistencija susidoroti. Aišku, tam reikia mokslinio tyrimų ir naujovių. Visas savo idėjas aš surašysiu į pakeitimus. Tikiuosi, ponas Katį ir jo kolegos tuos pakeitimus priims. Ačiū. Toliau ponas Valts. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Kasį už labai gerą pasiūlymą. Norėčiau pacituoti e, komisijos pranešimą spaudai, kuriame yra skleidžiama, kaip aš įtariu, žaliųjų propaganda. E, tame pranešime sakoma, kad didelis procentas e, žmonių miršta dėl e, organizmo atsparumo tam tikriems antibiotikams ir miršta žmonės nuo infekcijos. Ir dabar skaičiuojama, kad dėl to e, mirš 2500 žmonių, metų žmonių daugiau negu nuo vėžio. Tai tik rodo, kad šią problemą turime spręsti labai skubiai. Aš pabandysiu paaiškinti, kiek tai yra susiję su BŽUP. Atlikti moksliniai tyrimai rodo, kad biologiniuose ūkiuose, ekologiškose ūkiuose multiresistencinių mikrobų e, randama tik tai 30 procentų ūkių, o įprastinėse keulių ūkiuose tokių e, mikrobų randama 50 procentų ūkių. Tokiu būdu aš e, noriu paaiškinti, koks yra skirtumas tarp industrinių ūkių, kuriuose, pavyzdžiui, yra daugiau negu 50 tūkstančių keulių, e, kur e, multiresistencinių mikrobų dalis yra žymiai didesnė ir ekologiškų ūkių. Taigi tai rodo, kokius pinigus mes turime, tokius ūkius mes turime remti ES pinigais ir kaip mes galbūt galime sumažinti finansavimą. Pone Aguilera. Gracias, presidente. Eh, en primer lugar, quería... Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėjau atsiprašyti savo kolegės Kadenbach vardu ji turėjo išeiti ir tikrai būtų norėjusi dalyvauti šioje diskusijoje. Noriu padėkoti ponui Kartį už parengtą pranešimą ir už tai, kad apsėmė nagrinėti šį klausimą komitete. Noriu pakomentuoti vieną dalyką, kurio pranešime nebuvo. Ir čia pritarčiau poniai Maginės. Reikia ieškoti teisėkuros sprendimų. Aš tikiu nacionaliniais planais, tikiu veiksmingesnė stebėsena ir aš manau, kad jau dabar yra atitinkami teisės aktai, reikia tiesiog juos taikyti. Kalbėta buvo apie pašarus ir pašarus su medikamentais. Jau taryboje apie tai buvo kalbėta ir dabar jau prasidės trišalės diskusijos. Bus patvirtinos atitinkamos nuostatos reglamentuojančios pašarus su vaistais ir jau tuo met e, veterinarijos ryties reglamentai mano minėti teisės aktai ir kiti reglamentai turėtų kartu veikti ir pasiekti numatytų tikslų. Taigi aš manau, kad galbūt reiktų galvoti apie e, esamų teisės aktų pritaikymą, o ne apie naujų antimikrobinių teisės aktų kūrimą. Nes e, jeigu nenagrinėsime dabar turimamų galimybių, neišspręsime problemų. Reikia ir mokslinių tyrimų. E, reikia didesnių paskatų. Reikia tvaresnių ūkių. Žinoma, reikia, kad ūkiai būtų tvaresni, tačiau reikia, kad jie išlaikytų ir konkurencingumą. Uh, tvarumas svarbus, tačiau neturėtumėm pamiršti konkurencingumo, nes kitaip e, ūkis bus nerentabilus. Taigi jau minėjau, kad e, kartu su tvarumu turi koja koja neiti ir konkurencingumas. Be to, aštuntas punktas. Manau, kad reikia požiūrio pasikeitimo kultūriniu lygiu ir žinoma reikia mažiau naudoti antibiotikų. Aš nemanau, kad veterinarijos pramonė skatina tam tikrų vaistų naudojimą siekdama pelną. Ne, nemanau, kad yra tokia padėtis. Tai neteisinga tokį pareiškimą įtraukti. Aš manau, kad reikia skatinti mažesnį antibiotikų naudojimą tiek žmonėms, tiek e, gyvūnams. Ir žinoma, nuolat kritikuojamas intensyvus e, auginimas. E, tačiau aš jau kalbėjau, kad reikia užtikrinti tvarumą, tačiau taip pat reikia galvoti ir apie konkurencingumą. Ponas Andriu. Agniu. Ačiū. Tai labai svarbus klausimas. Yra žmonių, kurie neišgyventų daugiau nei dienos, jeigu nebūtų antibiotikų, o jeigu mikrobai tam pats spars antibiotikams, e, žmonės miršta pasigavę kokią infekciją. Taigi svarbu apie tai kalbėti. Aš kaip e, paukštininkystės sektoriaus atstovas, e, norėčiau savo požiūrį išsakyti. Auginu paukščius laisvėje. Daugelis galvoja, kad tai yra gerai, kad tai yra arčiau gamtos. Ir galiu pasakyti, kad atsiranda ir problema. Į mūsų vandens sistemą pateko purvas ir tai sukelia problemų ir reikėjo antibiotikų ir truko e, gana ne, ilgai, kol nustatėme, iš kur tas purvas atsirado. Mes išleidžiame e, paukščius anksti ryte ir paukščiai tiesių taikymų iškart iš ryto nueina į pirmą nešvarę balą ir pasigauna mm, infekciją. E, E, jie nupeša visą žolę, e, nurgdosi purve, tai yra gyvenimas. Mes paprašytume, sakykime, veterinaro, kad galėtume tiesiog uždaryti paukščius pusę dienos, kol e, oras blogas, kad spėtų išdžiūti žemė laukia, tada paukščiai išeitų, bet mes negalime to padaryti dėl to, kad tai netitiktų laisvai laikomų paukščių reika, reikalavimų. Taigi, štai, purvas patenka į vandenį, paukščiai vandenį geria, susirga ir jeigu nebūtų antibiotikų, tai paukščiai išmirtų ir man kainuoja 50 tūkstančių svarų per metus E, kad galėčiau nusipirkti paukščius ir jeigu paukščiai išmiršta, aš negaliu net apie tai pagalvoti. Aš tiesiog e, prarasčiau viską, ką esu investavęs. Ir ponas Makartį, jeigu jūs norite parengti įstatymą, kuris pasakytų, kad ponas Agnijų, jūs negalite naudoti antibiotikų, aš tiesiog atsidurčiau gatvėje, nebegalėčiau išsilaikyti. Uh, Taigi užuot e, pirmojo ramščio pinigus nukreipę savo draugui Airijoje, kaip jo vardas, e, geriau sukurkime tam tikrą fondą. E, ir mokėkime žmonėms, kurie padėtų mums priimti sprendimą, ar išskersti paukščius, ar naudoti antibiotikus. Nežinau, yra žinoma gyvūnų gerovės klausimų, tačiau yra ir kitų uh, E, klausimų, kai jūs išskerdžiate paukščius ir gaunate išmoką. Atsiprašau, jeigu kalbu per ilgai, pirmininkė, tai labai įdomi diskusija. Pabandysiu kalbėti trumpiau. Mes turime gauti paramą, jeigu ūkis pasirenka nenaudoti antibiotikų. Kitas dalykas, kaip dėl auginimo, yra atsparumas lygai ir yra tolerancija lygai. Yra tam tikrų laukinių paukščių, kurie tolerantiški lygoms, e, nužudančiams naminius paukščius. E, galbūt galime pasinaudoti genų inžineriją ir perkerti genus iš laukinių paukščių naminiams paukščiams. Tai tiek, ačiū. A, ačiū. Na taip, aš buvau tolerantiškas irgi, nes e, kalbėjote pakankamai ilgai. Panas Būda. Ačiū, pirmininkė. Iš tikrųjų labai įdomios diskusijos. Kalbėjau su keulių augintojais ir paukščių augintojais ir klausiau, kaip jie sprendžia vaistų klausimą, antibiotikų klausimą ir būtinybė dėti antibiotikus į parašarus. E, ūkininkai man atsakė, kad beveik nenaudoja vaistų arba naudoja labai mažai nes e, jie stengiasi užtikrinti gerovės standartus e, savo ūkiuose, geras sąlygas stengiasi gyvūnams sukurti. Aš lankiausi ūkiuose ir mačiau, kad 80, tikrai 80 procentų žmonių e, gyvena mažiau, tikrai blogesnėmis sąlygomis mano šalyje negu keulės fermose. Uh, Taigi dėl gerų gyvenimo sąlygų gyvūnams neprireikė pašaros su vaistais. Taigi būtent sukurti geras sąlygas gyvūnams ir tuomet galima sumažinti vaistų naudojimą. Kita vertus, ūkiai laikantys karves, kitus gyvūnus dažnai atskiria sergantį gyvūną ir gydo jį atskirai, nes gydimo kaina aukšta, o rezultatas neaiškus. Taigi aš manau, kad e, gerų sąlygų užtikrinimas sumažintų vaistų naudojimą ūkiuose. Ačiū. Prašau, kalbėkite trumpai. Ponas Flanagan. Ačiū. Daug kalbėtojų sakė, kad tai yra opus klausimas, antibiotikų atradimas ir jų naudojimas buvo vienas iš nuostabiausių žmonijos atradimų, tai davė didžiulės naudos. Mes e, mokyklose pastebėjome, kad e, tikrai daugybė mokinių nebeina į mokyklas, nes serga, mano vaikų mokykloje tai pastebėjo mokytojai ir antibiotikai nebeveikia. Ir galiausiai ūkininkas nenori pakengti žmonių sveikatai. Jie nori užauginti maistą švarų, konkurencingą ir galiausiai ūkininkas turi gyventi, turi gauti pajamas ir pelną. Ir jeigu jau mes turime kovoti su pernelik dideliu antibiotikų naudojimu arba jų nenaudoti apskritai, tai reiškia tam tikras išlaidas. Ir Brexit vienas iš didžiausių trūkumų yra e, tai, kad neteksime žinių, kurias mums dabar suteikia ponas Nicholson ir ponas Agnių. E, iš tikrųjų, jų pasisakymai visuomet labai informatyvus. Ir jūs galite nupirkti ekologiškų, laisvai užaugintų vištų kiaušinių, kuriuose nėra antibiotikų, tačiau jie yra labai brangus. Ir daugelis žmonių tikrai tokius kiaušinius pirktų, jeigu jų kaina nebūtų tokia aukšta. Žinoma, prevencija yra kur kas geresnis kelias, tačiau e, jeigu mums reikės tos prevencijos, mums reikia skirti tam ir lėšų, nes negalima to daryti ūkininkų sąskaitą. Turime būti realistiški, reikės pinigų, o iš kur pinigai bus paimti? Ponas Hausling. Äh, Ačiū už pranešimą. Aš esu šešėlinis pranešimas, pranešėjas dėl veterinarinių vaistų ir vyksta dabar antrasis trilogo posėdis. Mes parlamentas pasiūlėme labai aiškias taisyklės, kur teigiama, kad negalima piknaudžiauti antibiotikais. Ir tai susijęs su gyvūnų gerove ir optimaliomis sąlygomis. Kaip ir girdėjome, yra skirtumų. Taigi mes turime kritiškai vertinti tokį rezervuotą požiūrį antibiotikus. Valstybės narės trilogo posėdėje sako, mums to nereikia, tai ne, nereikalinga, o po to pateikiamas argumentas dėl konkurencingumo, konkurencijos, kurią reikia apginti. Tai aš nemanau, kad mes čia pasitarnaujame savo ar visuomeniai, jei teigiame, kad apdorota mėsa ar, ar svarbiau negu mūsų naujų kartų sveikata. Parduodama pigi mėsa, kuri po to su, sukelia žmonėms sveikatos problemų. Met, metafalaksis klausimas buvo keliamas. Tai reiškia, kad vienas sergantis gyvūnas, gyvulys e, ūkija egzistuoja, o visiems sušeriama antibiotikų. Ir valstybės narės būtent čia spaudžia stabdžio pedalą, nes jie nori apsaugoti savo sektorių. Ir mane tai erzina, taip neturėtų būti. Taigi mes kaip parlamentas turėtumėme parodyti teisingą kelią ir išdėstyti tuos dalykus, nes man susidaro įspūdis, kad esame vieninteliai Europoje, kurie įvardėjame šią politinę problemą. Deja, komisija ir valstybės narės to nedaro. Pone Hoibuš. Ačiū. Ponas Agnių pasakė pagrindinį dalyką. Daug žmonių ne, neišgyventų, būtų neišgyvenę, jeigu nebūtų buvę antibiotikų. Tai yra svarbus dalykas, tai yra esminis dalykas. Taigi mes kalbame apie ypatingai atsparius antibiotikus ir jų keliamą iššūkį. Tačiau tai nereiškia, kad antibiotikų, antibiotikai niekuomet neveiks rezerviniai antibiotikai labai svarbu. Ir žmogaus sveikatos apsauga yra svarbiau nei ekonominiai faktoriai. Ar gyvūnų sveikata, ar gyvūnų faktoriai. Ir jeigu mes leisime naujo, naudoti antibiotikus, ne, ne, negalėsime po kelių metų iš vis kalbėti apie rezervinius antibiotikus, nes tiesiog jų nebus. Taigi to turime nepamiršti. Pirmininkas. Labai svarbu perduoti šią žinę visai visuomeniai. Ir kad jie suprastų, kokia tai yra aktuali problema. Ponas Des. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjui. Tai yra ta tema, kurią reikia spręsti labai pragmatiškai, nes yra labai svarbi. Bet taip pat turime įvertinti faktus. Vokietijoje turime labai griežtas taisyklės dėl antibiotikų naudojimo gyvulininkystėje labai griežtos taisyklės pas mus. 2011-2015 metais antibiotikų sunaudojimas dvigubai sumažėjo, taigi tai reiškia, kad ūkininkai, ūkininkavimas leidžia mažiau naudoti antibiotikų. Ministras Vokietijoje užsakė ataskaitą 2012 metais, kur ir atitinkamas institutas parodė, kad kad ypatingai atsparus, atsparus bakterijos ligoninėse 5, 5 procentai jų yra iš žemės ūkio, 95 procentai iš kitų šaltinių. Buvo tirta šešių mėnesių laikotarpis ir mes matėme, kad sumažėjo antibiotikų naudojimas E, kiaulinkistės ūkiuose. Taigi turime tikrai pozityvių rezultatų. Aš esu pienų ūkių e, pirmininkas ir kasdien mes atliekame antibiotikų testus ir nerandame pienė jokių antibiotikų likučių. O jeigu tokių likučių randame, tas pienas nėra apdorojamas, nėra perdirbamas. Taigi mes tikrai užtikriname visapusišką žmogaus sveikato, sveikatos, žmonių sveikatos apsaugą. Ir aš pasisakyčiau prieš bet kokias tolimesnės priemonės šioje srityje. Faktai ir duomenys patys kalba už save. Er, Erik Devenor iš SAN generalinio direktorato. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad komisija sveikina tai, kad parlamentas daug dėmesio skiria antimikrobinio atsparumo klausimui. Kaip žinia, tai yra prioritetas komisijai, kuri patvirtino savo veiksmų planą praeitų metų viduryje. Labai svarbu, kad tas klausimas būtų sprendžiamas, kuo galima plačiau, nes e, tai yra visų atsakomybė ir bet kokie veiksmai, kuriais siekiama užkisti kelią antimikrobiniam atsparumui, tikrai būtų labai svarbus. Žvelgdami į komiteto parengtą pranešimo projektą, manome, kad reikia pasakyti kelis dalykus. Pirmiausia, kaip žinia, trilogo posėdžiai prasidėjo tik dėl pasiūlymų dėl e, vaistinių pašarų ir veterinarinių vaistų. Tai tos diskusijos, aišku, leis išspręsti kai kuriuos klausimus, kurie yra minimi ir pranešimo nuomonės projekte. Pavyzdžiui, dėl to, kad reiktų drausti antibiotikų naudojimo prevenciniais tikslais arba kad reiktų riboti profilaksis ar metalofaksis naudojimą. Apie tai irgi buvo kalbama diskusijose. Panašiai vyks diskusijos apie tai, kad reikia sugriežtinti antibiotikų reklamą, vaistų reklamą apskritai. Tų veiksmų bus imamasi atsižvelgiant ir į tai, kas rašoma nuomonėje. Dar vienas dalykas, kalbant apie ūkių lygį ir kokia parama galėtų būti teikiama ūkininkams pagal kaimo plėtros politiką, pagal bendrą užsienio politiką bendrą atsiprašau žemės ūkio politiką, egzistuoja įvairios paramos formos ir ypatingai investicijų parama yra numatyta, kuri galbūt tikrai būtų įdomi tiems, kurie nori investuoti į arklides, atsiprašau, gyvulių laikymo pašių tvartus ir ieškotų alternatyvų vaistų ir antibiotikų naudojimui. Gali būti naudojamos kitos priemonės, pavyzdžiui, dėl sąmoninimo ar mokymo, nes yra galimybių paremti ūkininkus, kurie panaudoja, pasinaudoja patariamaisiais organais, kuriuos įsteigtų valstybės narės gauna šių patarimus ir tokiu būdu irgi būtų galima sureaguoti į komiteto poreikį, skleisti daugiau informacijos, mokyti daugiau ūkininkus ūkiuose. Ir dar vienas dalykas, kuris yra susijęs ir su pasauliniu lygiu, komisija labai atidžiai vertina situaciją ir gina savo poziciją, EMOS poziciją tarptautiniu mastu ir mes sieksime, kad daugiau politinio dėmesio būtų skirima tarptautiniu mastu šiai problemai ir bandysime numatyti atitinkamas nuostatas tarptautiniuose kodeksuose ir taip pat gairias e, OAI kodekse, pavyzdžiui. Ir kai dėrė, vyks dėrybos su, vyksta dėrybos su priekybiniais partneriais, mes irgi skiriame dėmesio antimikrobinio atsparumo klausimui ir bandysime ir toliau įtikinėti kitus uždrausti augimo hormonų naudojimą ar panašiai kitų, dalykų, kitų medikamentų naudojimą gyvulininkystėje. Taigi tiek norėjau pasakyti. Dėkoju komitetui už diskusijas ir mes tęsime darbą kovodami su šia, šiuo augančiu e, atsparumu antimikrobinėms medžiagoms. Savo. Ačiū gerbiamiems kolegoms ir dabar suteiksiu žodį nuomonės referentui Mat Kasį apibendrinimui. Ačiū. Buvo labai įdomu klausytis. Prispint, kaip prieš keletą metų kalbėjau su savo bendros praktikos gydytoju ir jisai sakė, visi nori, e, kad būtų vengiama antibiotikų, bet kai susirga ir ateina į mano kabinetą, visi prašo, kad išrašyčiau antibiotikų. Tai yra šių dienų e, pasaulio iššūkis. Mes e, turime stengtis mažinti antibiotikų naudojimą e, bendrai Ši nuomonė nereikalauja, kad būtų uždrausti antibiotikai. Ben visai ne. Mes pripažįstame, kokia antibiotikų reikšmė, kokie jie svarbu vaidmenį gyvulininkystė, vaidina gyvulininkystėje. Ir žinome, kad ūkininkai E, juos toliau naudos, tačiau turim pasirūpinti, kad būtų e, nurodom, vykdoma tikslesnė apskaita ir kad e, tų antibiotikų prireiktų tik tada, kai tikrai būtina. Aš at, pasižymėjau jūsų komentarus dėl trečiosios dalies, iš esmės e, m, vaistinių pašarų e, dosie yra irgi mano darbo sritis ir diskusija šią temą dabar pasiekė trialogus. Trečiosios dalies tikslas labai aiškiai pasakyti, kad šis komitetas nori užtikrinti geriausią praktiką ir mes esame pasiryžę užtikrinti, kad mūsų įgaliojimai būtų rimtai vertinami. Ir mes nenorime kad būtų uždarytas nors vienas ūkis. Mes e, norime, kad būtų sukurtas vadinamasis pirago ir botago metodas. Norime remti ūkininkus, kad būtų įgyvendintos reikalingos priemonės, bet taip pat turime apsaugoti žmonės ir gyvūnus nuo perteklinio antibiotikų naudojimo. Pasirūpinkime, kad antimikrobinės rezistencijos mastas būtų sumažintas. Aš dabar lauksiu šešėlinių pranešė ir kitų pakeitimų. Noriu užtikrinti, kad šis komitetas parengtų plataus masto nuomonę, kuri būtų politiškai remiama visame komitete ir tada mes galėsime rasti labai tvirtų argumentų, e, kuriuos galėsime įtraukti į savo nuomonę. Tikimės, kad ji bus atspindėta galutinėme pranešime, nes kaip jau buvo daugelio kalbėjusių pasakyta, Ši problema yra labai rimta. Greičiausiai tai yra mūsų laikų rykštė. Mes visi turime suvaidinti tam tikrą vaidmenį, apibrėždami ūkininkų vaidmenį ir šis komitetas gali pateikti gairės, kokią kryptimį eiti. Ačiū. Ačiū reikia daugiau žinių, daugiau švietimo, daugiau informacijos tomis temomis. Jūs pats sakėte, kad reikia ūkininkams ir bendrai visiems gyventojams daugiau informacijos apie maisto produktus, apie pašarus. Aš manau, kad dėl to mes visi sutarėme ir Dabar e, žinome, kad pakeitim patikimo terminas yra vasario 28. Dėkuoju pranešėjų, dėkuoju visiems dalyvausiems diskusijoje. O dabar pereiname prie koordinatorių posėdžio rekomendacijų patvirtinimo. E, Koordinatorów, one otrzymaliście Państwo w formie elektronicznej. Gavome raštu pasiūlymą elektroniniu laišku Ar galime patvirtinti koordinatorių išvadas? E, labai darbinga diena šiandien buvo, aptarėm daug svarbių temų. Žemės ūkio politikos ateitį, žalinimą, sveikatą ir visą kitą. Visiems labai dėkoju, linkiu gero savaitgalio. Ir toliau siūskite jums rūpimus klausimus komisijai.